Good morning, colleagues. Um, we, we can begin this morning with the... Uh, rytas, kolegos, pradedame mūsų darbą nuo šešto punkto. Džiaugiuosi iš tiesų, kad paskutinę mūsų darbo dieną esate čia, 18 jūsų yra, taigi jums dėkoju. E, Home generalinis direktoratas pristatys mums Europos saugumo darbo tvarkę, tai yra svarbi tema, 20 balandžio komisija patvirtino e, saugumo darbo tvarkę ir numatyti veiksmai e, reaguoti e, į terorizmo išpolius ir galima terorizmo grėsmę nuo 15 iki 20 metų. Ir komisija toje darbo tvarkėje mm, skelbia, kad nuolat parlamentui ir tarybai pateiks naujausią informaciją apie tai, kaip ši darbo tvarkė yra įgyvendinama ir šiandien komisija pirmą kartą e, pristatys, kaip įgyvendinama Europos saugumo darbo tvarkė. Dabar aš suteiksiu žodį ponui, e, poniai Amičiai, e, o po to galėsite pateikti jai klausimus. Taigi, gerbiama ponia Amičiai, prašom žodis jums. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Labas rytas. Gerbiami kolegos, kaip sakėte, šių metų balandį komisija priėmė Europos saugumo darbo tvarkę ir pasižadėjo, kad du kart į metus informuos parlamentą ir tarybą, kaip ta darbo tvarkė įgyvendinama. Dabar šis pirmas mūsų informavimas vyksta po tragiškų 13 lapkričio įvykių ir mes paspartinome kai kurių planuotų darbo tvarkėje veiksmų įgyvendinimą. Prieš pereidama prie uh, konkrečių uh, rezultatų, norėčiau pasakyti, kad ši Europos saugumo darbo tvarkė yra bendra mums ir jinai pabrėžia mm, parlamento tarybos ir komisijos bendradarbiavimą įgyvendinant darbo tvarkėje numatytus veiksmus. Ir šis e, bendrumas, ši bendra veikla taip pat buvo paskutinė, e, parlamento paskutinėje šią temą primtoje rezoliucijoje pabrėžta, tas buvo padaryta Liepos mėnesį. Institucijos taip pat e, iš esmės laikosi to paties požiūrio į šios darbo tvarkės turinį ir į prioritetinės veiksmų sritis. Ir aš galiu pasakyti, kad šis bendrumas, ši bendra atsakomybė už darbo tvarkės įgyvendinimą yra e, vienas svarbiausių jos e, rezultatų pagal Lisabonos darbo tvarkę, pagal Lisabonos sutartį bendradarbiavimas tarp ES institucijų yra labai svarbus. Dabar, kas konkrečiai padaryta, patvirtinus darbo tvarkę, komisija glaudžiai bendradarbiavo su pirmininkaujančia šalimi ir su valstybėmis narėmis, kad galėtume stebėti, kokia pažanga yra daroma. Ir viso to rezultatas yra įgyvendinimo dokumentas, kuriame apibrėžiamos įvairios e, tarybos darbo grupių ir komitetų veiklos per pirmininkavimo semestrą. Ir šis dokumentas leidžia komisijai ir tarybai užtikrinti veiksmų nuoseklumą tiek rezultatų prasme, tiek darbų grafiko prasme ir tą monitoringo stebėsenos sistema bus naudojama visam laikotarpiu, kurį apima ši darbo tvarkė. O dabar kokie konkretus rezultatai? Kaip žinote, Europos saugumo darbo tvarkė kalba apie reikalavimą e, sustiprinti vidaus saugumo sistemą ir ypač sistemą, kuri leistų geriau keistis informaciją ir e, daryti glaudesnį operatyvinį bendradarbiavimą. Taigi šiais metais esame sukūrę atitinkamas struktūras, kad jos leistų mm, išsameu ir mm, stipriau, mm, glaudžiau keistis informaciją ir kad toliau vystytųsi operatyvinis bendradarbiavimas. Turime Europolę specialų internetinį padalinį, mm, Internet Referral Unit, jisai vadinasi, pirmą Liepos jisai pradėjo veikti. Taip pat yra sukurtas mhm, kompetencijos centras e, specialiame tinkle, kuris skirt, skirtas skleisti informaciją apie mhm, radikalizavimą. Mm, taip pat e, trečią spalio šių metų Buvo sėkmingai paleistas dar vienas interneto portalas skirtas kovai su radikalizacija ir taip pat sausio mėnesį pradės veikti, sausio pirmą pradės veikti dar vienas padalinys. Kalbant apie teisėkurą, tai yra PNR direktyva ir Europolo bei CEPOLO reglamentai. Ir parlamentas čia suvaidino lemiamą vaidmenį, baigiant dėrybas ir susitariant dėl šių e, teisės aktų. Taip pat mes siekiame, kad mūsų išorės veiksmai ir vidaus veiksmai būtų glaudžiai susiję, siekiant užtikrinti saugomą, saugumą. ES delegacijose Turkijoje, Tunise, Marokė, Jordanijoje, Alžyre ir Egipte mm, dirba saugumo pareigūnai. Taip pat vyksta atitinkami e, dialogai, ypač su Tunisu, Libanu, Maroku ir Turkija. Pone pirmininkė, mes turime e, ir toliau mm, numatyti galimybės tobulinti mūsų sistemą, Europos saugumo darbo tvarkė e, taip pat numato ir finansinių programų lėšų perskirstimą e, pagal saugumo prioritetus. Horizontos 2020 darbų programa 16-17 metam buvo patvirtinta spalio mėnesį ir jinai numato Mm, nemažai darbo mm, siekiant užkirsti kelią e, smurtaujančiam radikalizmui ir tam atitinkamai e, pritrauktos lėšos e, švietimo, jaunimo kultūros ir sporto srityje, kad būtų propaguojamos esminės pagrindinės vertybės, aktyvus pilietiškumas, socialinė trauktis ir nediskriminacija komisija e, inicijuoja ir naujus teisės aktus, e, tai susiję su šaunamaisiais ginklais ir kova su terorizmu. Žinote, kad komisija 18 lapkričio patvirtino šaunamiesiems ginklams skirtų teisės aktų paketą. Dabar sudėtingiau įsigyti šaunamosius ginklus ES ir norime užtikrinti, kad geriau galėtume užtikrinti legaliai turimų šaunamųjų ginklų atsiekamumą ir kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai iš tiesų nebebūtų iš naujo aktyvuojami ir nebebūtų naudojami. Šį pasiūlymą papildė ES e, veiksmų planas skirtas neteisėtai e, skirtas kovai su neteisėtai platinamais ginklais ir sprogmenimis. E, šis dokumentas buvo patvirtintas 2 gruodžio. Taip pat komisija patvirtina naują direktyvos pasiūlymą dėl kovos su terorizmu. Šio pasiūlymo tikslas - užpildyti e, baudžiamosios teisės spragas e, ir aiškiai apibriežti, kas yra teroristinis nusikaltimas norime užtikrinti, kad ES galėtų bendrai e, kovoti su užsienio teroristų kovotojais. Taip pat norima sustiprinti atgrasantį poveikį ES ir užtikrinti, kad tokie nusikaltėliai būtų nubausti. Saugumas prie sienų. Bendrieji E, rizikos rodikliai e, skirti, e, bendrėjai rizikos rodikliai naudojami pasienyje su, prie ES išorės sienų. Praėjusią savaitę, 15 gruodžio, komisija pristatė dokumentų paketą plenarinėje parlamento sesijoje. Kiek žinau, jūsų komitetas netrukus šį dokumentų paketą svarstys. Taigi turėsite galimybę jį išsamei aptarti. Užbaigdama, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad tie darbai, kurie buvo atlikti per praėjusį pusmetį, yra tik mūsų darbų pradžia. Prasidėjo nemažai veiksmų, ir jų rezultatai pasimatys mm, per ateinančius keliarius metus. 16 metais mm, bus, mm, galėsite svarstyti įvairius teisės aktus, tai yra direktyva skirta e, šaunamiesiems ginklams, e, direktyva skirta kovai su terorizmu, e, taip pat bus dirbama ir kitose srityse, pavyzdžiui, Mm, norint užkirsti kelią prekybai žmonėmis, parlamentas mm, nuolat išreiškė savo pasirižimą aktyviai dirbti šioje srityje. Nenorėčiau užimti per daug jūsų laiko ir čia dar tik paminėsiu, kad kitų metų kova komisijos e, kovos su kontrabanda koordinatorius pristatys pirmą ataskaitą e, skirtą mm, kovai su prekiautais žmonėmis, e, taip vadinama mm, tendencijų ataskaita. Ir galiausia komisija taip pat vykdo vidinės konsultacijas parengti tolesniai strategijai po 16 metų, kuri remsis dabartinė strategija ir kuri sieks numatyti kryptingus veiksmus. Ta strategija bus paskelbta 16 metų pabaigoje. Dėkui, ponė pirmininkė, už dėmesį ir nenorėčiau daugiau užimti jūsų laiko. Dėkui. Okay, thank you very much. Um, a lot there to Labai ačiū. Taip, mes dar apie tai daug kalbėsim ir dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Ponas Boni. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū komisijos atstoviai. Taip, taip, e, iš tikrųjų darbo tvarkės prioritetai teisingai nustatyti. Tik tai klausimas, kaip dabar įgyvendinti tuos prioritetinius veiksmus susijusius su Europos saugumo da, e, strategija, darbo tvarkė, kaip tai padaryti veiksmingai. Tam reikia kad e, glaudžiai bendradarbiautų visos ES institucijos ir valstybės narės. Mums reikia daugiau atvirumo tam, kad valstybės narės geriau keistųsi informaciją, duomenimis, kad geriau bendradarbiautų. Ir norėčiau keletą klausimų pateikti. Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas. Koks, e, koks dabar svarbiausias uždavinys įgyvendinamas e, ateinančių metų pradžioj, kas svarbiausia bus, ką reikės padaryti? Jūs paminėjot keletą dalykų, bet gal galėtumėt pateikti detalesnės informacijos. Kalbant apie kibernetinį nusikalstamumą, Tai čia darbo tvarkėje numatyta sustiprinti kovos su kibernetiniu nusikalstamumu E, centrą. Ir čia vėl pasirodė tą progą skaitmeninės rinkos ataskaita. Dėl to ICT 3, 3 plano, ar turit konkrečių datų, kaip bus įgyvendinama tai, kas ten numatyta. Kitas klausimas. E, vidaus to, vidaus saugų Internet Referral Unit šito centro veikimas. Tai yra, e, norėčiau plačiau išgirsti. Ir paskutinis klausimas susijęs su ECRIS. Jūs, matau, e, numatę papildyti e, tiesiog šitą sistemą, kad būtų galima įtraukti duomenis apie trečiųjų šalių piliečius. Ar tai vėlgi numatyta 16 metų veiksmų plane ir, ir ką, ką galėtumėt pasakyti apie tai? Ačiū uh, Ranklot. Soraya Post. Post. Taip, aš uh, dabar iš tikrųjų komisija turi gerų ketinimų. Uh, ir čia iš tikrųjų uh, visas dėmesys sutelkiamas į vidaus saugumą, bet aš mastau ne vien tik tai apie, tai yra, ne vien tik tai, sakykime, apie būtent saugumo klausimus ES viduje. Aš mastau ir apie tokius saugumo dalykus, kaip, sakykime, vyrų smurtas prieš moterį, kuris šiaip jau reiškiasi kartu ir ES. Ir norėčiau išgirsti, e, ar komisija teikia tam tikrą e, dėmesį šitam klausimui, ar tai yra vienas iš prioritetų ir be to, kokių priemonių komisija yra numačiusi e, būtent tiems e, asmenims, kurie radikalizuojami ar, ar yra pavojus, kad jie bus e, radikalizuojami. Tad vėlgi čia tas klausimas susijęs su tokių asmenų kartu žmogaus teisų gerbimu. Tad norėčiau išgirsti, kokių priemonių komisija esate numačiusi būtent spręsti šitą problemą. Dar jūs kalbėjote apie prekiautojus žmonėmis, bet Bet kita vertus, galbūt dėmesį reikėtų nukreipti į kitą aspektą, kaip e, tai yra pasiekti, kad priekyba žmonėmis neduotų tokios, e, tokio pelno, tokios naudos. Tai yra, kaip, e, kokių veiksmų reikėtų imtis, kad tiesiog kad, kad nebūtų tiesiog intereso užsimti priekybą žmonėmis ir kita vertus, kaip būtų galima sudaryti sąlygas žmonėms atvykti į ES teritoriją teisėtais kanalais. Sofija Intveld. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas pastabų. Taip, komisija pateikė ar ketina pateikti naujų pasiūlymų. Uh, E, kuriais dabar toliau e, einama, tai e, toliau palyginti su tuo, ką turim ir dabar komisija iš tikrųjų įvertin, ketina įvertinti. Bet aš nematau to įvertinimo. Dabar kalbama apie vieną priemonę po kitos, bet kita vertus, ar mes iš tikrųjų žinom, ką duoda tos priemonės. Komisija sako, kad vertina, vertins, bet ji vertina uh, kaip valstybės narės įgyvendina teisės aktus e, į savo teisę, bet ne, nevertina to, e, ar iš tikrųjų veiksmingi yra šitie teisės aktai. Antai e, vėlgi mes klausimą pateikėm panašų prieš ketverius metus, bet atsakymo iš komisijos nesulaukėm. Vėlgi dabar apie saugumo strategiją jau kalbama kuris laikas, tačiau vėlgi mes kol kas nesam susidarę iš tikrųjų ištiso vaizdo, sakykime, apie priemonių veiksmingumą ir kiek pinigų išleidžiama visoms toms saugumo priemonėms. Sutinku su ponia Post. Vidaus saugumo E, darbo tvarkė tai ne vien tik tai kova su terorizmu, nes čia buvo paminėta antai priekyba žmonėmis, kartu smurtas šeimose, tie klausimai irgi labai svarbus. Kartais aš mastau, ar apie tai, ar tai, ką mes darom, gal daugiau simboliška, gal neduoda tinkamų rezultatų. Uh, dabar buvo paminėtas tų pagrindinių teisių klausimas. Aš sutinku, kad tai svarbu, nes matau, kad vis daugiau nacionalinių vyriausybių veikia e, visai, visai priešingai negu, negu e, kad e, reikėtų. Tad dabar kaipgi, kaipgi dabar galima kalbėti, kad komisija e, vis dėlto užtikrina pagrindinių teisių e, laikymasi, bet kita vertus komisija ir komisijos vicepirmininkas e, šiaip jau nesima konkrečių veiksmų valstybių narių, tam tikrų vyriausybių, sakykime, Vengrijos Orbano vyriausybės veiksmų akivaizdoje. Tad vėlgi, E, kaip galima kalbėti apie kovą su diskriminavimu, e, neapykantos kurstimu, jeigu tiesiog e, tie klausimai nesprendžiami tiesiog iš esmės, tai yra ne, nepradeda nuo šaknų priežasčių šitų visų reiškinių. Ir galiausia, kai kalbam apie saugumą, beje, aš nesu teisininkė, kai kalbam apie įstatymus, teisės aktus, tai turėtume vis dėlto aiškiai vartoti, vartoti savo, kad mes kalbam apie policijos veiksmus, apie viešąją tvarką, nacionalinį saugumą, vartojam visokias savokas, e, visokius, visokius apibrėžimus. Ir dabar, sakykime, vartojama tokia savoka kaip nacionalinis saugumas, Bet komisija sako, nacionalinis saugumas tai yra valstybių narių e, reikalas, bet tada nereikėtų kalbėti apie nacionalinį saugumą na, ES teisės aktų kontekste. Ir mane tiesą pasakius erzina, kai komisija, e, komisija būtent vartoja visą šitą savokas ir, ir nuolat kartoja tą pačią litaniją apie vertinimą. Depri, ponas Depri. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū už e, komisijos ataskaitą apie visus darbus, e, apie e, tam tikrus prioritetus. Turiu keletą klausimų, ponė. Jūs kalbėjot kad nuo ateinančių metų sausio pirmos bus sukurtas kovos su terorizmu, su terorizmu centras, kad, bet kita vertus tam reikia e, tam tikras sąlygas išpildyti, kad tas centras pradėtų veikti. Dabar taryba paragino komisiją pateikti pasiūlymą. E, pasiūlymą dėl būtent tam e, SIS-1 ir SIS-2 e, duomenų, tai yra suderinimo. Kalbant apie šitos duomenis, tai susidaro toks įspūdis, kad kad e, kai kalbam apie saugumą, tai e, iš dalies e, problema didžiausia duomenų, tai yra dviejų tų sistemų duomenų dėrėjimas. Nes, pavyzdžiui, yra dabar tokių atvejų, kada tam tikros institucijos negali prieiti nei prie SIS2 tam tikrų funkcijų, nei Eurodac ar kitų posistemių. Ir kita vertus, e, vėlgi juk sistema buvo kuriama taip, kad e, tie, kuriems reikia duomenų, kad jie galėtų prieiti. Tačiau kalbam apie tam tikras spragas. Bet to dar. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Kita. Dabar dar atkreipiau dėmesį į jūsų pasiūlymą dėl šaunamųjų ginklų. Ar jūs manot, kad dabar, kalbant apie, sakykime, visai nekaltus piliečius, kurie norės įsigyti šaunamosius ginklus, jiems e, tiksliau, ar manot, kad tas jūsų pasiūlymas iš tikrųjų duos naudos, nes juk e, ar tikrai manot, kad teroristai įsigyja šaunamųjų ginklų iš, e, iš tam tikrų e, įmonių, tai yra užpildydami tam tikrus reikiamus dokumentus ir pagal tai galima bus atsekti, tai tikrai manot, kad tie kalašnikų automatai, kurie buvo panaudoti Paryžių, tokiu būdu buvo įsigyti ir, ir ar tas jūsų pasiūlymas iš tikrųjų leis sekti, atsekti e, įsigytus ir e, platinamus šaunamuosius ginklus. Jei teisingai supratau, dabar dėl saugumo pasienyje. Dabar e, vėlgi sus, susitarta dėl bendros rizikos e, rodiklių. Ar tai, ar jūs galėtumėt daugiau pakomentuoti būtent šiuos e, saugumo rodiklius? Aš jau esu pateikęs klausimą, tačiau kol kas negavau atsakymo, ar bent jau patenkinamo atsakymo. O apskrintai turiu pasakyti, Čia taip turiu pasakyti, kad nemažai iniciatyvų jau e, imamasi ar imtasi, e, tai yra iniciatyvų susijusių e, su kova su terorizmu, tačiau vėlgi aš čia nematau, kad čia būtų galima kalbėti apie tam tikrą darnę strategiją. Bet politinę tam tikrą strategiją. Bet aišku, aš įsivaizduoju, kad tas klausimas ne jums daugiau čia tarybai e, skirtas. Labai ačiū, ponas. Aho. Turiu klausimą susijusi su šaunamųjų ginklų direktyva ir kartu draudimą platinti tokius pusiau automatinius ginklus. Bet klausimas, dabar jeigu dabar bus uždrausti teisėti ginklai, kurie nepanaudojami terorizmo išpoliams, tai kiek veiksmingas bus tas pasiūlymas. Nes, kaip žinom, teroristai dažnai e, naudoja e, taip kontrabandą įvežtus ginklus. Ir ar čia ne tas atvejis, kada kažkas daroma, nežinant, kas daroma, kad kažką reikia daryti. Bet kita vertus vėl, kalbant apie e, pagrindinių teisų laikymasi, tai čia kalbama apie tam tikrą nuosavybę e, ir nuosavybę reikia šiaip jau gerbti, o dabar tie tokie apribojimai, vargu ar jie suteiks tam tikrą kažkokią vertę. Ne, spenelė. Norėčiau grįžti prie kai kurių e, Sofija pasakytų argumentų. Sutinku su tuo, ką jis sakė, bet tą progą norėčiau padėkoti komisijos atstoviai už tai, kad pateikėt e, e, darbų ir busimų darbų ataskaitą. Taip, dabar artėja Kalėdos, kita vertus. Jūsų optimizmas tai ne visai mūsų įtikina, nes čia ne, ne spaudos konferencija. Aš manyčiau, kad reikėtų kad reikėtų vis dėlto kalbėti e, atviriau, nuoširdžiau, ne tiesiog pateikti tam tikrą propagandą. Na, o dabar vėlgi praėjus beveik metams nuo darbo tarkės patikrinimo, tai galbūt reikėjo daugiau, dėmesį sutelkti, daugiau dėmesio sutelkti į tuos dalykus, kurie nepasiteisino. Apie tai kalbėjo e, Sofi. Antai e, matom, kad per tuos metus įvyko nemažai teroro išpolių ir tai jau savaime rodo, kad tam tikri darbotvarkės, tam tikros iniciatyvos nepasiteisino. Ne, o e, dabar vėlgi e, yra tam tikrų jėgų, kurios kursto baimę, e, stiprina, stiprina piliečių tam tikrą nepasitikėjimą. Aš čia mastau apie, sakykime, Čekijos Respublikos, Vengrijos e, e, piliečius. Antai vėlgi buvo patvirtinta tam tikrų priemonių, kurios kurio, kur, kurias tiesiog galima sakyti, kuriams pritarė net konstituciniai teismai. Vėlgi dabar, sakykime, tokios priemonės e, registruoti migrantus, pabėgėlius Italijoje, statomos sienos, užtvaros. Tada aš norėčiau išgirsti iš komisijos aiškiai, kad šioji pasakytų, kas nepasiteisino šioje darbo atvarkėje. E, dabar vėlgi e, buvo kalbama apie radikali, radikalizavimą. Ką komisija galėtumėt pasakyti apie Vokietijos vicekanclerės E, vicekanclerės pasisakymus dėl būtent e, Saudo Arabijos finansuojamų mečečių Europoje. Ir baigdama dar pasakysiu, mastau kartu apie ES ir Turkijos santykius, aš vakar apie tai kalbėjau. ir dabar yra jėgų, kurios reikalauja Europą su, tiesiog sustabdyti tam tikrus e, Amnesty International prašo susta, ES sustabdyti tam tikrus e, susitarimus su Turkija, nes e, dažnai pažeidinėjamos žmogaus teisės, bet kita vertus vėl per šitą šalį vyksta labai daug pabėgėlių iš e, Sirijos, Irako, Afganistano. Dar, Dar kalbės porą e, narių, po to uždarysime kalbėtojų sąrašą dabar. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū už informaciją. Taip, e, ponė Spinelį kalbėjo teisingai, galėčiau pritarti jai Aš pati dabar turiu dabar štai tokį klausimą komisijai. Ar komisija pripažįstate, kad Šengeno e, erdvės atviros sienos e, prisidėjo kartu, savotiškai padėjo e, teroro išpoliams lapkričio 13 dieną Paryžiuje? Ir dabar, kai atveriamos sienos Šengeno erdvėje, e, ar ir kiek vis dėlto, e, kiek vis dėlto e, reikia užtikrinti, kad piliečiai nebijotų ir kita vertus, kokių priemonių, kokių priemonių komisija e, imasi tam, kad būtų galima įgyvendinti saugumo tarybos rezoliuciją 21. Ponas Lopes Aguilar, na, turiu klausimą, kaip e, komisija vertina Europos vidaus saugumo strategiją patvirtinta dešimtųjų pirmą pusmetį pagal 70 straipsnio nuostatas ES veikimo sutarties. Na, turint galvoje tai, kas įvyko vėliau. Turiu galvoje Europoje įsivyravusi nesaugumo jausmą. Nenoriu sakyti, aišku, paniką, džihadisto grėsmės akivaizdoje, kai e, musulmonų bendruomenėse vyksta neapykant e, grindžiamas e, kalbėjimas, kai mečetė finansuojamas Vahadė e, islamo pakraipos iš Saudo Arabijos. Ką manytumėte apie tai? Ačiū. Prieš e, vėl suteikdama žodį e, komisijai žodį dėl 70 straipsnio, kaip žinote, TVR taryba kėlė klausimą dėl 70 straipsnio. Klausimas yra susijęs e, su to, kad nepakankamas įgyvenimas yra. Ta klausimą e, kėlė ne viena e, valstybė narė. Turiu galvoj tarybos sprendimo įgyvenimą. Nu, iš tiesų vengiama viską įvardyti E, tai kaip yra, e, daug lėšų skiriama valstybė narėm, daug yra teisinių įsipareigojimų, e, tačiau aštuonios valstybės narės nenori keistis informaciją, septynios netikė informacijos apie DNR duomenės ir iš tiesų yra didžiulė problema su informacija, kaip paminėjo panas Lopes Aguilaras, iš tiesų yra susijęs klausimas su stebėsena. Grįžtant prie 2010 metų, jeigu, tarkim, pagalvotume, kalbėtume apie šalį apdos situaciją, jeigu pasivietume, kaip gyvenama tarybos sprendimai, na, e, e, e, na, aš suprantu, kad yra su to susijusi išteklių trūkumo problemo, tačiau jeigu taryba ir toliau negyvendins klausimų susijusių su Europos piliečių saugumu, kai tai susiję yra su pagrindinių teisė užtikrimu, tai labai rimtas klausimas. Dar norėčiau paminėti šaunamosios ginklus. Keli kolegos minėjo teisinis pagrindas. Mm, tam e, e, yra susijęs e, su vidaus rinka. Tai būtų sprendimas 114 ir bus pateikta informacija TVR tarybai ir politinės imperatyvės iš mūsų pusės būtų susijęs su kontrabanda kitais kolegų minėtais klausimais. Tai iš tiesų dabar mes turime tai svarstyti. 54 darbo tvarkos taisyklė tai svarstys mūsų komitetas. Tai klausimas padarytas tarp dviejų komitetų ir vis visą istoriją e, susijusiu su to, kaip jis spręsta, kalbant apie vidaus rinką. Visa, visa tai e, bus iškelta. Man iš tiesų e, tai neraminantis klausimas, nes iš tiesų tai supainiojo šiek tiek teisės aktų tikslus, tačiau dabar mes tai turime spręsti. Tai kai formuluojamas tas klausimas, aš manau, sukels didžiulę e, problemą ir reikia pagalvoti, kaip tam pasirengti. Noriu tai paminėti. Taigi dabar e, e, žodis komisija, ačiū už jūsų pristatymą ir dabar, jeigu galėtumėte atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū gerbėmiem nariam už visas E, pastabas, pastebėjimus. Na, e, šiek tiek buvau užklupta iš netyčių, tačiau norėčiau paliesti bent jau kai kurios klausimus, kai kurios e, pastebėjimus, kurie buvo išsakyti. Galbūt pirmiausia dėl kibernetinio nusikalstamumo ir komisijos planų artimiausiais mėnesiais dėl to, kaip kad e, tiesą sakant būtų galima įgyventi veiksmus numatytus e, pagal šitą prioritetą. Šešioliktaisiais numatyta nemažai darbo šio klausimu, kalbant apie stebėseną to, kaip gyveninami teisės aktai. planuojama atlikti įvertinimą 13 metų direktyvos e, skirtos išpoliams prieš informacinės sistemas, e, taip pat 11 metų direktyvos e, dėl kovos su e, vaikų seksualiniu išnaudojimu. 16-aisiais taip pat numatytas planinis vertinimas 2001 pagrindų sprendimų susijusių su kova su sukčiavimu ir kova su padirbinėjimo atsiskaitimo e, priemonių, taip pat bus e, numatytas vertinimas e, kibernetinių nusikaltinimų teisinio tyrimo, tai susiję taip pat su apribojimais prieigos prie, prie informacijos, taigi nu, tiek yra numatyta, taip pat buvo užduotas klausimas dėl Europolo naujai sukurto padalinio. Vienas uh, reikšmingų veiksmų mūsų užfiksuotų per praeisęs savaitės. Tai e, e, buvo e, internetinio perdavimo padalinio sukūrimas ir jo veiklos reglamentavimas pagal Europą, Europolo reglamentavimą. Tai yra svarbus žingsnis, kadangi tai uh, užtikrina tvirtą teisinį pagrindą Europolui veikti šioje srityje. Uh, kad būtų įmanoma atlikus medžiagos analizę e, susiekti su valstybėm narėm ir perduoti neteisinę e, neteisėtą medžiagą interneto e, apsaugų teikėjams, būtų galima inicijuoti procesą, kad būtų galima pašalinti neteisėtą turinį kad tokiu būdu būtų sumažintos galimybės ir e, radikalizavimo, ir um, užkirstas kelias ekstremizmo plėtimui e, internetu. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl akris, dėl būstumo įrašų sistemos ir tai yra numatyta pirmą pusmetį ateinančiais metais dėl galiojančių instrumentų vertinimo. Na, manau, komitetas jau yra girdėjęs šitos atsakymus. Paminėtinas faktas, kad ankstesnė vidaus saugumo strategija patvirtinta dešimtaisiais metais buvo, tai buvo minėta prieš porą minučių, su Buvo atlikti trys vertinimai 11-13 e, ir e, buvo vertinti veiksmai, kur buvo imtasi pagal senąją e, strategiją dabartinę saugumo darbo tvarkė yra pagrista vertinimo išvadomis ir tai yra taip pat siejama E, su tuo, ką minėjo keli nariai, e, ką mes turime daryti, tai geriau e, gyvendinti turimas priemonės, instrumentus ir teisės aktus. Turime uh, specifinio vertinimo mechanizmų numatytų kai kuriuose mūsų teisės aktuose, pavyzdžiui, tai šengeno vertinimai, pirma Pirmą kartą e, šiais metais, nuo 14 metų, tai kartu atlieka komisija ir valstybės narės, taip pat yra numatytas e, vertinimo mechanizmas pagal Europos politikos ciklą, tai skirta organizuotam nusikalstamumui. Uh, Komisija taip pat yra pasirengusi parengti veiklos rodiklius, kad būtų galima geriau vertinti e, pažangą e, pasiektą teisės saugos bendradarbiavimo srityje, siekiant užkardyti mm, grėsmės, jas įvardyti ir tai siejasi su tuo, ką jūs pirmininkė minėjote prieš porą minučių. Komisija naudojasi savo kompetenciją numatytą pagal e, sutartį ir e, prireikus inicijuoja pažeidimo procedūras. Jūs minėjote prium sprendimą, tai yra esminis teisinės aktas, kalbant apie informacijos mainus ir tiesą sakant, komisija pradėjo e, renkti bandomosius projektus, įtraukdama valstybės narės, e, įvardinama tas situacijas, kai e, nepakankamas įgyvendinimas e, yra. Ir komisija tai jau pradėjo daryti ir tęs šį darbą ateinančiais metais. Ir be abejo, mes jūs informuosime ir teiksime naujausią informaciją. Buvo sakytas pastebėjimas dėl Europolo ir SIS2 e, bendrai kalbant, tai susijęs su saveikumu, tai yra Eiksminės, esminės klausimas, tai teisingai pabrėžta, kai kalbame apie geresnius informacijos mainus ir visi suvokiame, kad labai svarbu, kad uh, turimos sistemos galėtų e, susikalbėti. Uh, Europolas, e, e, tiesą sakant, jau turi e, ryšį su SIS2 ir dabar dėmesys yra skiriamas tam, kad būtų įvertinta, ar dabartinis ryšys yra pakankamas, ar pakankamai galima prieiti prie E, dabartinių įspėjimų galbūt būtų galima padaryti daugiau, kalbant apie savykumą, kaip buvo minėta ir saugumo darbo tvarkės e, tekste. Komisija stebėjęs iniciatyvas ir projektus, na, ypač vieną e, projektą inicijuotą valstybių narių grupės. Juo siekiama užtikrinti saveikumą atsiprašau, pasteiso kalbėtojo, užtikrinti galimybę turimom teisės saugos duomenų bazėms nacionalinėse sistemose. turėti ryšį su panašiom sistemom kitose valstybėse narėse arba kad tas ryšys būtų sklandesnis, bent jau reikėtų užtikrinti. Ir um, tai yra priskiriama, priskiriama um, bendresniai Europos įrašų registro sistemai. Tas darbas uh, bus atliekamas per artimiausius porą mėnesių. Buvo užduoti keli klausimai apie šaunamosios ginklus. Na, bijau, kad e, klausimai gan techniški ir aš e, šiandien nesu pajėgi atsakyti iš e, šitos klausimus, tačiau perduosiu juos savo kolegom, kurie yra specialistai šių klausimų. Ir žinoma, bus numatytos e, datos, e, kada komitete bus galima kalbėti apie tai ir jūsų klausimus bus pateikti išsamus atsakymai tuomet. Dėl e, rizikos rodiklių, kurie yra parengti, žinoma, jie buvo rengiami tam, kad būtų galima e, veiksmingiau ir tikslingiau e, kontroliuoti sienas. E, žinoma, tie, tie duomenys informacija nėra viešai skelbiami, kadangi jie tiesiog taptų tuomet beprasmiai. Tačiau dėl šito klausimo turėčiau dar pasitikslinti. Dėl to, kokia prieiga galėtų būti sutikta šitam komitetui. E, pirmininkė, ačiū e, už kantrybę ir tik tai norėčiau akcentuoti vieną paskutinį dalyką. Komisija tikrai nenorėjo pasinaudoti šituo pranešimu propagandos e, tikslais. tikrai nesiekta būti pernelik dideliais optimistais. Norėjom iš tiesų pas, pasakyti, kad kelias į priekį turi būti grįstas bendrom pastangom ir bendru darbu. Dėkui. Quickly, Dėkui. Sofija, bet trumpai. Taip, aš kalbėsiu trumpai. Man visa ši situacija mane labai neramina jinai kai kalbame apie Europos saugumo politikos vertinimą. Nes geros valios valstybės institucijų tarnautoje, aišku, kad čia nieko nelėmė. Mes turime politinių lygmenių e, keistis informaciją ir gauti informacijos. Mes kaip komitetas irgi turime uh, imtis e, mum priderančios veiklos, nes mes turim e, dalyvauti sprendimų prieimime ir turime sugebėti iš tiesų įvertinti uh, situaciją ir atitinkamai galėti reaguoti. O aš savo pastabose uh, turiu, sako pirmininkas, kad taip mes turim ne Europos institucijų darbuotojus kviestis, o suorganizuoti rimtą klausimą šią temą. Aišku, mes čia nenorime, kad komisija taptų kaip ir atpirkimo ožių tos situacijos. Barbara, tu dar norėjai kažką pasakyti. Aš noriu tik pritarti tam, ką sakė Sofija norėčiau priminti, kad vien Prancūzijoje žuvo 130 žmonių. Junktinėse Amerikos valstijose per uh, e, didelius teroristų išpolius vyriausybė pradėjo steigti specialius komitetus uh, kurių tikslas buvo išsiaiškinti situaciją. Bet nei mes, nei JAF neveikiame iš tiesų taip, kaip turėtume veikti. Bandome viską užglaistyti. Pirmininkas, komisija atsakė šiandien į klausimus apie atskiras Europos saugumo darbo atvarkės dalis. bet e, dar ne viską komisija minėjo, bus pažangių sienų, e, teisės aktų rinkinys e, kovos su terorizmu, teisės aktai, bet tiek Sofija, tiek Lopes Aguilar mylėjo, kaip svarbu yra įgyvendinti viską, kas yra. Prumo sprendimas, keitimasis žvalgybiniais duomenimis, realiai nevyksta, nes po kiekvieno tarybos, ministrų tarybos ar vadovų tarybos posėdžio matome, kad tai, kas nutarta, neįgyvendinama. Mes galime remtis 70 straipsnių, siekdami įvertinti realią situaciją. Mes kaip komitetas irgi šias temas, šios dalykus svarstome atskirai. Taip, e, ginklų teisės aktai parengti remiantis dviem skirtingais teisiniais pagrindais ir tai apsunkina mūsų darbą. Aš siūlau, kad mes turėtume nusekliau dirbti, kad kai kalbame apie pažangių sienų paketą, turime uh, kartu kalbėti ir apie Europos saugumo darbo tvarkės įgyvendinimą bei žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų užtikrinimą. Tai aš manyčiau, kad kitų metų pradžioje mums reikia suorganizuoti rimtą klausimą skirtą Europos saugumo darbo tvarkiai, jos įgyvendinimui, kad iš tiesų sklandžiai susietai viską nagrinėtume. Nes iš tiesų yra skandalinga, kad pagrindiniai vadovų tarybos sprendimai nėra įgyvendinami. Ir e, tas klausimas leistų mums e, tiksliai e, suprasti, kas yra ta saugumo darbo tvarkė ir žiūrėti, ar jinai iš tiesų įgyvendinama. Aš nenoriu čia apkrauti komitetą papildomų darbų, bet turime veikti. Ir tai būtų visiems naudinga, nes taip įgytume daugiau aiškumo o neatsidurtume tik tokioje situacijoje, kai komisijos atstovai atskirai nesusietai atsakinėtų į atskirus klausimus. Tai tą aš galėčiau pasakyti atsakydama Sofinės, apskritai gyvendinimo situacija yra labai prasta. Ir čia mes galime pasinaudoti savo teisėmis pagal 70 straipsnį. Tai jeigu kolegos tam neprieštaraus, grįšime prie šio klausimo sausį, o dabar tiek. Matau, kad koordinatoriai linksi galvomis, bent jau vienas koordinatorius linksi ir tada džiaugiuosi, kad man pritarta. Aš šiek tiek vėluojame. Dabar septintas mūsų darbo tvarkės punktas. Aštuntoji pusmetinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita praėjusią savaitę paskelbė savo sienų paketo, kaip sienų paketo dalį, naują dvimetę ataskaitą, kaip veikia Šengeno zona ir tas ataskaitos laikotarpis apima iki datą iki 10 gruodžio, kad būtų galima atsižvelgti į viską, kas įvyko ir mm, kalba taip pat apie e, patikrinimus, ver, apie tuos Schengeno erdvės vertinimus, kurie apima ir e, tuos patikrinimus, apie kuriuos neinformuojama iš anksto. Taip pat komisija yra paskelbusi nuomonę e, skirtą m, mm, būtinumui ir proporcingumui, kai kalbame apie e, vidaus sienų kontrolės tarp Vokietijos ir Austrijos atnaujinimą. Ir dabar steiksiu žodį komisijos atstovui, kad jis pristatytų mm, abi šias temas. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, manau, kad čia reiktų politinių debatų, taip pat ir dėl to, kaip veikia Šengeno erdvė, bet dėja šiandien turbūt jums teks pasitenkinti tik manimi. Aštuntoji pusmetinė Aštuntoji pusmetinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita e, apima taip pat ir e, teisės aktus, tai yra e, reglamentas dėl pakrančių pasienio tarnybos, taip pat dėl septinto Šengeno sienų kodekso straipsnio pakeitimo dėl kontrolės, kuri turi būti taikoma ir ES piliečiams, kai jie kerta išorinę ES sieną. Ir taip pat yra ir kitų elementų e, šioje ataskaitoje, tai tų karštųjų taškų įgyvendinimas Graikijoje ir Italijoje, ataskaita skirta vakarų Balkanams ir visi šie dalykai yra susiję. Ta aštuntoji ataskaita yra tokia įprastinė, mm, įprastinė Šengeno erdvės veikimo patikra ir e, situacija Šengeno erdvėje nėra gera. Prie to dar grįšime. Komisija paprastai tokiuose ataskaitose pateikia apžvalgą, kaip visose sritise įgyvendinami Šengeno aky, bet turint galvoj dabartinę situaciją, komisija nusprendė pakeisti požiūrį. Pavyzdžiui, susitarimas dėl uh, vizų netaikymo, dėl Palao ir ES netaip seniai įsigaliojo. Uh, nors ir gerbiu Palau, bet noriu pasakyti, kad tai iš esmės nesusiję su Šengeno erdvės funkcionavimu. Ir dėl to šioje ataskaitoje e, daugiausia dėmesio skiriama trim m, mm, pagrindiniam dalykam. E, ir tai aišku siejasi su ES užplūdusiais migrantų srautais ir terorizmo išpoliais. Taigi yra trys skyriai šioje ataskaitoje - migracija ir sienos, išorės ir vidaus sienos antra dalis skirta terorizmo grėsmėms ir trečiasis, paskutinis ataskaitos elementas yra uh, skirtas uh, tam, kaip veikia naujasis Šengeno vertinimo mechanizmas po metų naudojimo. Ir aišku, kad jei valstybės narės netinkamai įgyvendinama, uh, Šengeno akytai gali kilti problemų. Ir pradėsiu dabar nuo migracijos ir sienų. Pagal naujausius duomenis maždaug pusantro milijono neteisėtų sienos kirtimų buvo registruota 15 metais nuo sausio iki lapkričio ir tas skaičius yra daug didesnis negu mm, už tą patį, ne, negu už visą nuo 9 iki 14 metų mm, laikotarpį. Tie pusantro milijono neteisėto sienos kirtimo kartų nereiškia, kad yra pusantro milijono migrantų, nes kai kurie mm, tie kirtimai e, kartojasi, jei, pavyzdžiui, migrantai pateko į Graikiją, o po to per vakarų Balkanų kelią e, atvyko į, pavyzdžiui, Vengriją. Tai toks asmuo keletą kartų kerta sienas ir tas yra registruojama. Ir aišku, kad tas e, kirtimų skaičius privertė mus imtis veiksmų, tie karštieji taškai Graikijoje, Italijoje, mm, perkelimo sprendimai ir sienų pakete, sienų teis, dokumentų pakete yra konkretus, e, konkrečios ataskaitos, kurias tikiuosi jūsų komitetas mm, pakankamai greitai apsvarstys. Migracijos darbo tvarkėje išvardinti tie netidėliotini veiksmai, bet taip pat pripažįstama, kad reikia imtis ir kitų veiksmų, kad užtikrintume veiksmingą išorės sienų apsaugą ir veiksmingai uh, valdytume migracijos, migracijos srautus, kad sienų valdymas tapų, taptų efektyvesnis. Mm, yra komisijos pasiūlymas skirtas Europos sienų ir pakrančio apsaugos tarnybos sukūrimui Komisija praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje pristatė šiuos pasiūlymus ir manau, kad e, taryba ir parlamentas turėtų kuo greičiau tuos pasiūlymus svarstyti, nes jie yra labai svarbus, norint pagerinti situaciją. Tai tiek galėčiau pasakyti apie išorės sienas. Bet yra ir vidaus sienų klausimas nes nelegalūs migrantai, kurie patenka į Šengeno erdvę, nelieka tose valstybėse narėse, kur atsiduria, o nori e, toliau keliauti į kitas valstybės narės, vyksta taip vadinamas antrinis judėjimas. Ir dėl to kai kurios valstybės narės vėl pradėjo, vėl atnaujino vidaus sienų kontrolę, nes situacija grėsė jų vidaus saugumui, viešai tvarkai, nes labai daug žmonių buvo neval, ne, nekontroliuojamai atvykstantis. Tai yra ir nelegalus migrantai, ir prieglopščio prašytojai. Komisija pateikė nuomonę dėl apsaugos nuostatų naudojimo, e, kurios numatytos Šengeno teisės aktų rinkinyje ir ten kalbama apie laikiną vidaus sienų kontrolės atnaujinimą ir pabrėžiama komisijos nuomonėje, kad tokia, e, tokie veiksniai buvo reikalingi, būtini ir proporcingi. Ir čia Ypač komisija kalba apie Vokietijos ir Austrijos atnaujintą vidaus sienų kontrolę. Ir šis vidaus sienų kontrolės atnaujinimas daromas ne tam, kad būtų tikrinami tie žmonės, kurie kerta sieną, bet kad būtų galima suvaldyti tą antrinį migrantų judėjimą. žmonės, kurie norėjo vykti į Vokietiją, buvo tvarkingai nukreipiami per Slovenijos Austrijos, o po to Austrijos Vokietijos sienas, kad būtų galima prireikus patikrinti jų sveikatą, suteikti jie maisto, nakvynę ir aprūpinti mm, reikalingų transportų, kad jie galėtų pasiekti Vokietiją. Aš noriu pasakyti, kad remiantis prieglopščio teisės aktais, prieglopščio prašytojas negali rinktis valstybės narės, kurioje jis nori būti. Bet mes tiesiog bandėme tvarkingai suvaldyti tuos srautus, organizuoti transportą ir panašiai. Švedija ir Norvegija viena iš asociuotųjų šalių atnaujino sienų kontrolę. Ir aiškiai supraskite, kad ta vidaus sienų kontrolė nėra problemos sprendimas. Tai yra viena iš priemonių, kurią numato Šengeno sienų kodeksas, kad būtų galima reaguoti, kai kyla grėsmė vidaus saugumui ir viešai tvarkai. Ir net jei visos valstybės narės atstatys, atnaujins vidaus sienų kontrolę, problemos nedings. Prieglopščio prašytojų ir pabėgėlių srautai niekur nedings, nes problema kelia ne Šengenas, o problema kelia, kaip žinote, visai kiti dalykai ir ypač padėtis kai kuriuose šalise. Taigi Šengenas ir tą pasakė mūsų komisaras nėra problemos priežastis. Bet šiandienas ir šiandieno aky gali prisidėti prie to, kad galėtume geriau valdyti šią problemą. Taip pat, nesileisdamas į detalės, galiu pasakyti, kad valstybės narės pasinaudojo Šengeno mm, kodekso galimybėmis atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kad galėtų imtis netidėliotinų veiksmų. Du mėnesius galima naudoti tos vidaus sienų kontrolės mm, instrumentus, bet atnaujinti vidaus sienų kontrolę galima ir jei numatome, kad bus tam tikri įvykiai ir komisija pritarė tokiai galimybei, kad ta vidaus sienų kontrolė dar būtų atnaujinta dar šešis mėnesius. Tai tokia yra situacija mm, prie vidaus sienų. Dabar antras ataskaitos punktas - terorizmo grėsmė komisija mes veiksmų dėl SIS, dėl bendrųjų rizikos rodiklių ir įvykiai Paryžiuje. Aišku, um, parodė, kaip svarbu kontroliuoti um, tuos užsienio kovotojus ir e, kontroliuoti ES piliečius, kurie kerta ES išorės sienas, tiek išvykdami iš ES, tiek atvykdami į ją. Ir čia pateiktas komisijos pasiūlymas dėl tokio sisteminio tikrinimo ir tikiuosi, kad jūsų komitetas irgi šį pasiūlymą apsvarstys. Ir trečiau, trečioji ataskaitos dalis kalba apie tai, kokia yra situacija praėjus metams po Šengeno vertinimo mechanizmo naudojimo pradžios, nes, kaip jau minėjau, valstybės narės turi tinkamai įgyvendinti esamus Šengeno aky, kad Šengeno erdvė galėtų veikti kaip erdvė, kurioje asmenėms galima laisvai judėti. Pirmieji vertinimo vizitai prasidėjo šiemet ir pirmoji, pirmosios rekomendacijos, kurias patvirtino tarybas išvelgdama į komisijos pasiūlymą, e, kalba apie tai, e, kaip reikia pagerinti situaciją. Pirmas rekomendacijas taryba jau patvirtino ir per, perdavė parlamentui gruodžio pradžioje, jei aš neklystų ir tada jūsų komitetas irgi galės išsameu panagrinėti, kas nustatyta atliekant tuos vertinimo vizitus. Taip pat noriu pasakyti, kad netaip seniai vyko vizitai į Graikiją, apie juos nebuvo pranešta iš anksto, buvo tikrinama situacija prie e, sausumos sienų su Turkija ir e, Šengeno vertinimo komitetas pateiks ataskaitą parlamentui. Potikrinama, kaip veikia tie karštieji taškai, ar vyksta e, atvykstančių migrantų registravimas. E, šios, šio vertinimo rezultatai nulems komisijos tolesnius pasiūlymus konkrečiai dėl Šengeno sienų kodekso tam tikrų uh, nuostatų pakeitimų, dėl galimybės uh, laikinai valstybėms narėms atnaujinti vidaus sienų kontrolę, jei yra rimtų problemų įgyvendinant Šengeno akį nuostatas išorinėse ES sienose. Kaip jau minėjau, tas Šengeno patikrinimas parodė, kad problemų yra, jos nėra mirtinos, jei kalbėsime sveikatos terminais. Šengenas nėra problema, jis tik gali prisidėti prie problemos sprendimo, jei bus pasinaudota tinkamomis priemonėmis ir tikiuosi, kad kitoje ataskaitoje jau turėsime pozityvesnių rezultatų. Dėkui. Coelho, ačiū, ponas Koejo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui Dekoster už tokią išsame informaciją. Ir ačiū už tai, kad pateikėt ataskaitą nauja ataskaitos struktūra dabar geresnė, tinkamesnė negu kad ankstesnių ataskaitų. Prieš šešis mėnesius girdėjau, kad mm, šiame komitete, kad mes iš tikrųjų mm, ne visai dėmesingi komisijos ataskaitoms, bet dabar esam dėmesingesni, bet kita vertus padėtis dar pablogėjo. Ypač e, tai tiesa, turint galvoje e, pabėgėlių krizę, krizė parodė, kad ES nebuvo pasiruošusi tai kriziai. Na ir dabar e, pastaba tokia. Tai dėl Šengeno mechanizmo. Tiesiog šiuo atveju stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir čia komisija vaidina svarbiausią vaidmenį. Bet klausimas toks, ar valstybės narės dabar nenori vis dėlto dalyvauti ar kaip. Komisija pripažįsta, kad kai kurios valstybės narės mm, tiesiog ne, neatsako laiku e, į Šengeno e, klausimynus, kad būtų galima tiesiog suvokti geriau padėtį. Bet kita vertus, kokios yra problemos kad valstybės narės nenori, nenori bendradarbiauja dėl naujo to šie, šengeno vertinimo mechanizmo. Ta aš kartojau ne kartą. Aš sakiau, kad reikia užtikrinti, jog tai, kas jau e, priimta, kad tai būtų įgyvendinta. Kita, daly, kita problema tai e, ver, rezultatų vertinimas ar čia iš tikrųjų reikia padaryti visas tas ataskaitas konfidencialias. Nes e, kuo, kuo, kuo labiau parlamentas dalyvaus procese, tai tuo geriau bus galima įvertinti priemonės jų tinkamumą. Dabar dėl apsilankimų vietoje. Tai labai gerai, kad e, dabar jau nustatyta, kaip reikėtų pagerinti, ypač turiu galvoje SIS 2 e, sistemą, bet vis dėlto tai yra, kaip sakant, problemų įgyvendinant. Bet to dabar tie apsilankimai, apie kuriuos nebuvo pranešta Graikijoje ties Graikijos Turkijos sieną, Vengrijoje ir panašiai, bet kita vertus E, dabar gal komisija galėtų pasakyti, kada, kada, kada bus tokių apsilankimų, sakykime, ties Vokietijos ar Prancūzijos sienomis. Ar komisija turi tam tikros informacijos apie kontrolės rezultatus nes tai irgi susiję su kontrolės gražinimu tam, ties tam tikrų valstybių narių sienomis. Ir čia turiu irgi keltą konkrečių klausimų. Dabar atrodo tik tai Slovenija pateikė ataskaitą apie tai, kokių rezultatų davė uh, E, kontrolės įvedimas ties vidaus sienomis pagal 29 straipsnį Šengeno kodekso. Ar tai čia tik Slovenija pateikė tokią ataskaitą, ar kitos valstybės narės pateiks tokių ataskaitų? Ar komisija mano, kad kalbant apie vėlgi gražinimą vidaus sienų patikrų, ar tai davė tam tikrų norimų rezultatų, ar tai nesukūrė domino efektų? Nes kai kurios valstybės narės tiesiog uh, tvarkydamosi su pabėgėliais tiesiog uždarė sienas, kiek tai davė rezultatų. Ir dabar vėl, ar komisija turi duomenų apie valstybių narių ketinimus vėl statyti sienas ir panašiai. Uh, Tad e, vėlgi turiu galvoje kitas tam tikras nedidelės ES e, valstybės narės, kurios ketina e, tokių priemonių imtis, tai yra kontrolės ties vidaus sienomis. Aišku, kad šengena, šengenas dabar spaudžiamas, tačiau mes turėtume geriau, aiškiau suvokti tikrovę ir čia komisija turi būti stipri, kaip niekad. Uh, anksčiau. Tikrai reikėtų užtikrinti, kad būtų naudojamasi visomis Šengeno mm, akį teikiamomis priemonėmis. Ačiū, ponia Fajon. Ačiū komisija, ačiū už tokią aiškę ataskaitą. Iš tikrųjų, mes visi vienodai su, sunerime ir suvokiam, kad Šengeno erdvė dabar serga E, nes tai, kas priimta dabar įtvirtinta, tie vadinamai hotspots, skubaus prieimimo centrai, visa tai nedavė norimų rezultatų. Jūs paminėjot sienas, paminėjot spigliuotas vėlas, vėlas. Aš pati iš Slovenijos ir matau, kad tai Tai iš tikrųjų tokia yra padėtis, bet kita vertus Slovenija kaip maža šalis privalo griebtis tokių priemonių, kadangi turimos kitos priemonės nepasiteisino pas mus tiesiog vyko tikrai didelis rautai žmonių, dabar jau tie rautai sumažėjo, kadangi žiema stojo, bet kita vertus tikimės rautų atsinaujinimo pavasarį nes priemonės nedavė kol kas rezultatų. O dabar matom, kad ties e, pasieniuose žmonės, žmonės tiesiog demonstruoja ir tai rodo, kad nėra pasitikėjimo. Ir vėlgi tos tendencijos didėjo. Nes kol, aišku, pasta, pastatyti sienas ties, e, apsitverti, aptverti Šengeno uh, erdvę lengva, tačiau bus labai sunku tas sienas sugriauti. Tad klausimas mm, mano būtų toks. Jūs žinot mano poziciją apie sienas Europoje. Tačiau klausimas toks. Ar yra tam tikra grėsmė, kad mes einam link mini Šengeno? Turbūt teisinių požiūrių tai neįmanoma, bet kita vertus, tam mes to mes negalėtume leisti, nes būtent tokios tendencijos prives prie Europos dezintegravimuose. Ir turiu keletą klausimų. Man aišku, kad e, sienomis problemos neišspręsi. Kai Vengrija pradėjo statyti sienas, tai rezultatas buvo, kad jie nukreipė srautus žmonių į kitas šalis, per kitas šalis. Bet e, kita vertus žmonės vis atvyks į Europą. Tad tikrai sienoms Europoje vietos nėra ir Europa neturi ateities su sienomis. Dabar, kai į Sloveniją vyko 100 tūkstančių, 200 tūkstančių žmonių, tai nebuvo jie registruojami, nebuvo įmami pirštų atspaudai. Tai kaip mes dabar aptarinėjom žmonių gražinimo klausimą. Antai, ne per seniausia kalbėjosi su Serbijos valdžios institucijomis. Jie ima pirštų atspaudus, tačiau jie nes, negali prieiti prie e, Eurodac sistemos. Tai kaip galima tada spręsti tokias problemas? E, tai yra, kai registruojami žmonės, bet e, vėlgi Gal galėtumėt atsakyti į mano klausimus. Toliau, vizos hum, humanitariniais pagrindais. Dabar peržiūrimas vizų kodeksas. Ir tiesiog stengiamasi suderinti teisės aktus kartu humanitarinių vizų išdavimo klausimus. Galbūt uh, E, tokiu būdu būtų galima išgelbėti nemažai gyvybių. Kodėl komisija negalėtų politinė prasme pritarti būtent humanitarinių vizų dalyjimo priemoniai, nes būtent tai, yra, tai būtų teisėtas kelias atvykti žmonėms. Dabar, dabar dėl privalomo per kėlimo pabėgėlių, turiu galvoje, kiek ta priemonė e, išeis į naudą Slovakijai, Vengrijai. Bet kita vertus, e, matom, kad daugelis e, valstybių narių netink, tiesiog nereaguoja ir todėl, todėl Šengeno erdvė tiesiog byra. Čia paminėčiau Teisingumo teismo sprendimą susi, priimtą vienoj byloj susijusioj su perskirstimo. Aš galėčiau, aišku, problemas vardyti ir vardyti. Pone Kuratsa Bild, ačiū pone pirmininkė. Taip, kaip mano kolegė sakė, komisija labai atidžiai vertina ir turėtų vertinti tą situaciją, pasitelkdama mus. Dabar problemos neišspręsi uždarius sienas ar statydami sienas. Kita vertus, pavojinga tendencija, jeigu valstybės narės piknaudžiauja tomis priemonėmis. Tai ne pats geriausias būdas spręsti pabėgėlių problemą ar kovoti su terorizmu. Nes nepamirškim, Šengeno erdvė yra vienas didžiausių mūsų istorijos pasiekimų ir mes iš tikrųjų turėtume tiesiog E, išsaugoti Šengeno erdvę, bet tam reikia, kad sustiprintume Šengeno kodeksą, laikytumėmės jo nuostatų ir todėl sveikinu komisijos pasiūlymą sustiprinti Šengeno kodeksą, įvesti e, patikras įvažiavimo, išvažiavimo iš Šengeno erdvės patikras kartu ES piliečiams. Be to, dėl įgyvendinimo, jūs sakėt jau pirmininkė, ir čia pasakysiu kol, vienai kolegiai. Čia ne Europos Sąjunga, kuri šiuo atveju problema yra, tai yra valstybių narių veiksmai, jų protekcionizmas, kuris yra problemiškas. Komisija dirba, mes valstybėse narėse nepakank, valstybių narių vyriausybės nepakankamai dirba nepakankamai įgyvendina tai, kas sutarta, tai, kas E, taryboje nusprendžiama, bet kita vertus pusė valstybių narių neįgyvendina tai, kas priimama. Tad mes už tai mokam kainą. Mes tiesiog užpildom, stengiamės užpildyti tas spragas, kurios atsirado dėl to, kad kai kurios valstybės narės nesilaiko įsipareigojimų, e, netlieka tam tikrų veiksmų. Iš tikrųjų, mes turim judėjimo laisvę Šengeno, Šengeno e, erdvėje, bet kita vertus mūsų išorės sienos visiškai keurus. Mes matėm tą nekartą nuvykę į ties išorėmis, e, išorės sienomis kad ten neregistruojama, netikrinami žmonės. Tad labai gerai, kad komisija užsimojusi stiprinti Frontex pajėgumus, nes tie žmonės, kurie atvyksta į Europą, turėtų būti registruojami, turi būti imami jų pirštų atspaudai ir turi būti registruojami kelionės dokumentai, pasai, e, ten esant esanti informacija, ne vien užtenka pažiūrėti pasą. Toliau, E, pakartosiu tai, ką sakė kolegė Spinelė apie situaciją Švedijoje. Ten aš anksčiau kalbėjau jau. Tai čia ne konstitucinis teismas, kuris e, pasisakė konkrečioj, e, konkrečioj byloj. Dabar, kai siūlomas tam tikras teisės aktas ar įstatymas, tai paprastai vyriausybės agentūra vertina teisės akto pasiūlymą. Taip yra Švedijoje. Ir, ir teis, teisingumo, teisingumo, tai yra šitas teismas konstitucinės. Mm, tai yra, kad valstybinė agentūra mm, priėmė tam tikrą teisės aktą, tam tiesiog desperatiškoj padėti, bet nepamirškim, kad e, šiaip jau Švedija yra viena iš seniausių demokratijų. Pas mus atvyko pastaruoju metu 162 tūkstančiai, iš jų ten dešimtis tūkstančių nelydimų e, maž, mažamečių. Kas savaitę atvyksta dešimtis tūkstančių e, pabėgėlių. Tai, bet tai ką reiškia? Vadinasi, mes esam tie, pasku, į kur, šalis, į kurią plūsta pabėgėliai, todėl kad kitose valstybėse narėse jie neregistruojami ir panašiai. Kas piktina, kad mm, nepaisant to neproporcingo spaudimo, vis dėlto mūsų vyriausybė uh, aiškiai apie tai nekalbėjo, kad, kad ir, ir mums reikėjo pagalbos. O dabar e, nepamirškim, mūsų vyriausybė, e, vyriausybėje dominuoja žalieji ir raudonieji ir ta vyriausybė ėmėsi priemonių, e, kurias propagavo anksčiau kraštutiniai dešinieji. Iš tikrųjų, tai yra grotestiška padėtis. Tad vėlgi dabar mūsų vyriausybė e, vėlgi ėmėsi priemonių tam, kad e, būtų, įvestų, būtų įvesta vidin, vidinių sienų kontrolė ties e, Eresundo tiltų, dabar tikrinami autobusai, automobiliai, visi, kas kerta sieną. Ir norėčiau išgirsti dabar komisijos požiūrį. Čia komisija kalbėjo apie tokių priemonių galiojimą šešis mėnesius, e, užsiminta apie galimybę e, dviejų metų, bet čia mums reikia suvokti aiškiai situaciją e, vis dėlto e, užtikrinant, kad e, būtų laikomasi tam tikrų kriterijų, norint būtent įvesti tokias priemonės. Pone Sargentinį, ačiū pone pirmininkė. Dabar aš tikrinau elektroninį paštą, kai komisija kalbėjo nes mes tiesiog kasdien gaunam laiškų pranešimų apie tai, kad valstybės narės įveda vidaus sienų kontrolę ir aš suskaičiavau aštuonias valstybės narės - Maltą, Švediją, Vengriją, e, kitas. Kartu Niderlanduose kalbama apie galimybę įvesti patikras ties mūsų sieną su Vokietija. Buvo tam tikrų atvejų, kada sienų, kad per radiją buvo skelbiama. kad e, tiesiog galima kad, e, sakykime, tie pasienio tarnyba gali tiesiog uh, Niderlandų gali tiesiog iš Belgijos teritorijos tiesiog gauti informaciją, kad štai atvyksta ten žmonės, kurie ne europietiškos išvaizdos, juos galbūt būtų galima patikrinti. Tad tokių, tokių šiaip jau tarsi ketinimų sklando ore. Mano manimų problema yra štai tokia. Ne tai, kad čia tos aštuonios paminėtos valstybės narės, kartu mano e, pačios valstybė, kad jau jie, mm, jos be pažeidžiančios įstatymus, bet e, kad e, tiesiog tas neiškumas, nes buvo kalbama buvo kalbama apie tai, kad ta įvesta vidaus sienų kontrolė laikina ir panašiai, kad tai ilgai netruks. Bet kita vertus, apie tai, apie tai rašė visi laikraščiai ir jau padaryta netitaisoma žala. Dabar vėlgi mes parlamente apie tai kalbam, komisija kalba apie būtent uh, tą esą laikiną vidaus sienų kontrolę, bet iš tikrųjų, iš tikrųjų kaltininkai to yra taryba. Ir dabar mes turėtume mąstyti, kaip mes turėtume pakeisti tas diskusijas, kaip tiesiog užbaigti tą, kad valstybės narės dabar siuntinėtų laiškus apie ketinimus vėl įvesti e, laikinas vidaus sienų kontrolę. Ir čia aš vėl mastau apie Maltą, kur yra sala, kurią supa jūra. Tai ko, apie kokias čia vidaus sienų patikras galima kalbėti? Ponas Labas Aguilar. Ačiū pirmininkė, ponė Kaster. E, jūs e, sakėte, kad turime mąstyti politiškai ir čia tai yra darome, e, darome pareiškimus, išdėstome savo politinę liniją, tai turi pasiekti e, komisijos viršūnės, nes iš tiesų atstovaujame Europos piliečiam, kurios neramina šitas iš tiesų prasta padėtis su Šengeno e, teisynu, o tai yra vertingiausias turtas likščiaulinės Europos patirties, remiantis Europolu. Uh, praktiškai e, nėra nieko, ką labiau mylėtų Europos piliečiai už Šengeno e, teisiną. Sakėte, kad Šengenas e, paliegęs yra, ar, ar miršta, ar, ar blėsta, ar dinks. Jei komisija nepaprašys tinkamą valstybių narių, kad juos užtikrintų. kad bet koks šengeno vykimo stadijos būtų laikinas, e, remintis e, išskirtiniam aplinkybėm. kad E, tuo būtų pateisintas vidaus kontrolės sugražinimas, e, e, vidaus sienų kontrolės sugražinimas Europos Sąjungoje, mes turime padaryti viską, ką galime, kad išsaugotumėm šiandieno teisyną, nes yra toks įsivaizdavimas e, tarp, e, tarp tų, kas, e, kas keliauja Šengeno erdvės erdvėje, kad Šengenas tiesiog nyksta, vėl tikrinami pasai, vėl tikrinama tapatybė. Visose ES oro uostose, netgi, netgi traukiniuose. Turime užtikrinti, kad komisija būtų pasirengusi pradėti e, pažeidimo procedūras, kad iš tiesų veiktų kaip e, sutarčių sergėtoje Ir jei valstybės narė sugražina vidaus sienų kontrolę ir esame e, pasirengę komunikuoti žmonėm, kad tai yra e, laikina, kad formalus pagrindimas e, tiesiog reiškia, kad tai yra laikina, kad jie žinotų, kad tos laikinos priemonės bus panaikintos, jeigu užtikrinsime, kad, būtų, kad bus išspręstos saugumo problemos. tos priemonės netaptų nuolatinė. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponas Dekosteret yra puikus darbuotojas ir jo diskusijos, jo, jo išsakyta mintis, kad reikalinga politinė, o ne tik administracinė diskusija yra labai teisinga. Aš esu absoliutus ir besąlygiškas Šengeno šalininkas ir jei Šengenas sugrius, tai sugrius ir Europos Sąjunga, toks yra mano įsitikinimas. Šengenas turi du pagrindinius elementus - išorės sienų apsauga ir laisvas judėjimas Šengeno viduje. Įsivaizduokit, kad mūsų piliečiai mano, kad Europos Sąjunga turi išorės sienas ir jas kontroliuoja. Ir staigiai pasidaro aišku, staiga pasidaro aišku, kad ES atsiranda pusantro milijono pabėgėlių, nelegalių migrantų. Tai kyla klausimas tam žmogui tada, tai ar iš tiesų tos sienos kontroliuojamos. Ir Prancūzija, Vokietija, Slovenija, Vengrija, Švedija, Norvegija e, atnaujino vidaus sienų kontrolę, mes matome, kad to sienos yra iš, iš spigliuotos vėlos. Įsivaizduokit, ką europiečiam primena spigliuota vėla. Taigi situacija nėra tokia paprasta ir sprendimas turi būti ne tik administracinis ar biurokratinis, o politinis. Išorės sienų kontrolė. Tie karš, į, tie karštieji centrai neveikia taip, kaip turėtų veikti. Yra tik du, reiktų galbūt ar aštuonių, ar devinių. Ir čia pritarčiau tam, ką sakė ponė Falkon. Kanadiečiai 25 tūkstančius priėmė pabėgėlių. Kaip jie tą darė? Jie nuvažiavo juos atsivežti ir atsiskraidino į savo teritoriją. Ir mes irgi tą patį galim daryti. Kol neturėsim legalaus kelio pabėgėliams patekti ES, tol žmonės plūs nelegaliai. O mūsų išorės sienos yra absoliučiai keuros, nes per jas bet kas gali patekti. Manau, kad reikia legalaus būdo pabėgėliams galėti patekti į Šengeno zoną. Ar tai būtų humanitarinė viza ar kas nors kitas. Mm, komisija yra sakiusi, kad peržiūrų kodeksą nebus svarstoma humanitarinių vizų galimybė. Bet koks tada kitas kelias tą padaryti, jei turite, jei komisija turi tą pasiūlymą norėčiau jį išgirsti, nes turim numatyti iš tiesų legalų būdą pabėgėliam patekti į ES, kitaip mes visiškai destabilizuosim mūsų visuomenę. Antras dalykas - saugumo aspektas. Prancūzai iškart pradėjo kontroliuoti savo sieną kai teroristai iš Paryžiaus nu, pabėgo į Belgiją. Ir kodėl tą pradėjo daryti? Todėl, kad neturėjo visos reikalingos informacijos. Europos piliečių kontrolė prie išorės sienų saugumo labui. Kaip mes tos žmonės tinkamai galėsime tikrinti? Jūs sakėte, kad kontroliuodami žmonės, kurie kerta Europos Sąjungos sieną, turime nustatyti, ar tarp jų nėra socialistų. Bet aš ne tą sakiau, aš norėjau sakyti, turime žinoti, ar tie žmonės ne teroristai. Taigi grįšiu prie savo argumento. Mes tikrinsime ES piliečius kai jie kirs išorės sieną, norėdami nustatyti, ar tarp jų nėra teroristų. Bet kad tą žinotume, mums reikia prieiti prie domenų bazių. Yra SIS sistema. Bet valstybės narės į ją neįveda visos reikalingos informacijos. Mes nežinome, kokie yra tie užsienio kovotojai iš kitų valstybių, tai kokią prasme tada kontroliuosi. Jūs tiesiog uh, erzinsit žmonės ir tiek, nes neturėsit galimybės patikrinti pagal duomenų bazės, ar tie žmonės pavojingi ar ne. Ir jei nebus tokios galimybės, tai tokios patikros niekam nereikalingos. Europolo mm, viduje kūriamas antiterorizmo padalinys. Bet jei mes negalim pasinaudoti, Europolo turimą informaciją. Tai kokia prasmė tada viską daryti? Komisijos dokumentas yra puikus, bet jis nesiūlo jokių, nesiūlo jokių realių problemų, e, jokių realių sprendimų tom problemom spręsti. Ir problemos yra politinės ir jas reikia spręsti politiškai. Ir dar kartą atsiprašau socialistų. This is the reason I keep getting stopped then. I was wondering. Priimam atsiprašymą socialistų vardu. Dėkui. Aš pritarčiau daug tam, kas buvo pasakyta ir kad čia reikia politinio sprendimo. Uh, Šengenas yra ES pagrindas. Pradėjome nuo laisvo prekių, finansų judėjimo, o dabar ir asmenys gali laisvai judėti ir turime priminti valstybėm narėm, kad Europa vėl nenori grįžti prie tos situacijos, kai žmonės negalėtų laisvai po ES judėti. Du dalykus norėčiau paminėti, jie nebuvo dar paminėti kalbame apie Vengriją ir Vengrijos sieną, Vengrija dabar į kalėjimus siunčia tuos pabėgėlius, kurie e, nesutinka grįžti į Serbiją ir čia pažeidžiama Ženevos konvencija, tarptautinė teisė. Ir labai gaila, kad praėjusią savaitę Strasbūrė e kai mes e, siūlėme pakeitimą, kad septintasis straipsnis pagaliau būtų naudojamas e, Vengrijos situacijai ir ponui Orbanui, e, turint galvoje pabėgėlių sulaikymą. Ir valstybės narės turi suprasti, kad esame Europos Sąjungoje, laikomės jos sutarčių, taisyklių. Jei nenorime laikytis, tai nereikia ir būti Europos Sąjungoje. Tikiuosi, kad visų politinių frakcijų deputatai, parlamentarai e, atsižvelgsi tai, kas vyksta e, Vengrijoje. Čia nenorėčiau dar minėti ir situacijos Danijoje, kuri irgi pabėgėlių prasme nėra visai gera. Um, ich bin der Kommission sehr dankbar, dass Herr Kostner ganz klar. Ačiū pirmininkė. Komisija tai aš įskiria ir, ir, ir pasakė, įvardijo, kad problema ne šiandienas, jeigu yra problema, tai jis susijusi su Dublino reglamento ir turime pagalvoti apie tai, kai būtų galima organizuoti, kad keliaujama į Europą būtų kitaip. Daug metų kalbame apie vizas, tačiau diskusijos taip ir liko tik tai intelektualinės ir norėčiau priminti, kad vakar pabėgėlio vyriausiasis įgaliotinės pasakė, jog e, turime imtis veiksmų susijusių su e, e, kilmės vieta. Čia poslinkių nėra, tad nieko nuostabaus, kad patekom į tokią situaciją, kokioje esam. Esu iš šalies, kurią tai paveikė kaip tranzito šalį. Kaimininės šalės pakeitė savo politiką ir mes e, likom patys e, vieni ir turėjom tvarkytis su nu, tūkstančių žmonių srautais Ir turėjom galvoti, kaip e, dirbti su kaiminiais vokiečiais, kad išspręstumėm problemą. Mano e, rinkiminėje apylinkė 8 tūkstančiai žmonių kerta, e, kerta sieną ir tai vyko gan sklandžiai ir pavyko bent jau iš dalies tai valdyti. Pas mus Austrijoje daugiau negu 8 tūkstančiai prieglaušio prašytojų, suteiksime jiems naujus namus. atsiprašau, 80 tūkstančių prieglapšio prašytojų ir e, mes, aišku, bandysime jiems suteikti namus. E, Vokietija, aišku, didesnė valstybė, bet pas juos daugiau ir e, žmonių atvyksta, tad reikia Europoje solidarumo, kad tiesiog nepermestumėm problemos iš vienos valstybės į kitą. Tai pamoka, kurią turime išmokti ir, aišku, yra daug kas, kas pasisakė už sienų kontrolę nuo pat pradžios, tačiau dabar pamatė, kokios kokios neigiamos įtakos gali turėti tokia sieno kontrolė. Nelikus sienų labiau pradėjo bendradarbiauti savivaldybės, atsirado daugiau bendradarbiavimo tarp ekonomikų, na, o uždarius sieną susidaro um, uh, eilės, e, kilo problemų ir su ligoniniam, nes ten vyko tarp valstybinis bendradarbiavimas. E, iš tiesų, sienų kontrolė sukėlė papildomų problemų, tai padarė neigiamas įtakos e, visuomeniai kaip patokiai. Ir todėl matome, kaip svarbu, kad nebūtų sienų ir kaip gerai, kai jų nėra. Uh, Šengenas e, buvo e, didžiulis žingsnis į priekį Europos civilizaciją ir iš tiesų e, nedėrėtų to atsisakyti. Galbūt kažką praklausiau komisijos pristatymę. Paskutinį kartą vykstant į Strasbūrą stebėjome ilgas eilės, ką siūlėme daryti. Dabar uždarysiu kalbėtojų sąrašą, sako pirmininkas toliau skakeler. Porą a, klausimų komisijai, žinoma, kai kuris pastebėjimas, pasidarysiu pirmiausia dėl Rumunijos, Bulgarijos, jos buvo regis paminėtos, dėl to klausimo, kalbama jau labai ilgai, tas klausimas neišspręstas. Atsiprašau, kreipiuosi į komisiją, pane Kelė, ir užduoda jums tiesioginis klausimas. Norėjau užduoti klausimą apie Rumuniją ir e, e, Bul Bulgariją. Galbūt e, tai kažkaip tai praklausiau, bet parlamente apie tai jau daug metų kalbama ir per, per praeitą kadenciją parlamente buvo raginama, kad Rumunija ir Bulgarija būtų priimtinos iš Šengeno erdvė. Ir kiek aš žinau, kol. kol Juk kol kas iš tiesų nėra kažkokių tai objektyvių problemų, dėl kurių e, ne, nepriimamas Bulgarija, Rumunija, Šengeno erdvė ir kaip iš tiesų galime tikėtis, e, kad diskusijose bus stumiamas į priekį, jeigu nenumatoma jų prisijungimo data dėl Švedijos. Aš norėčiau sužinoti, kas iš tiesų vyksta prie sienų, e, kokia pasienio kontrolė vykdoma tikrinami pasai, ar kažkas tai dar tikrinama yra. Ir e, dar klausimą turėčiau dėl sienų. Ir Tanė tai minėjo ir kiti. Ar e, yra kelio gairių planas ar kažkoks tvarkaraštis dėl to, kada, kada bus panaikintos tos nugriautos tos sienos? Dėl šiandieno buvo minėti įvairūs e, tikslai, kodėl uždaromas yra šiandieno sienos. Jūs sakėte, kad uh, sienų, šengeno sienų uždarimas yra susijęs su politinė grėsme valstybėm narėm. Na, nesu tikra, ar tai naudinga, ar tai yra. Ta, Ar ta priežastis iš tiesų įrašyta į, į Šengeno teisės aktus, galbūt kažką tai pražiūrėjau. Ir uh, gal valstybės e, narės nori panaudoti šiandieną būtent taip, bet labai gaila būtų. E, iš tiesų yra, e, yra val, valstybių narių, kurios nenori uždaryti sienų, yra ir valstybių narių, kurios nenorėjo vykti savo įsipareigojimų susijusių su per, perkelimu ir pabėgėlių prieimimu. Tas klausimas šiandien buvo keltas. Uh, tai e, galbūt galėtumėt e, pasidalinti savo įžvalgom, e, kas apie tai sakoma komisija, galbūt taryba, jeigu norėtumėt pasidalinti, būtų labai įdomu išgirsti. Dėkui. Ana Gomes. Pritariu kolegom, kurie sakė, kad pagrindinė atsakomybė tenka valstybėm narėm. Tačiau ir komisija yra atsakinga. Ir kaip kiti kolegos sakė, klausimas e, e, nėra formuluojamas taip. E, iš tiesų mums reikia politinio požiūrio iš komisijos, nes komisija yra sutarčių sergėtoje. Ir jei komisija neužima politinės pozicijos, kurią turi žimti, tai yra turi kreiptis į tas valstybės narės, kurios pažeidžia savo nevykdo savo įsipareigomus susijusius su, ši, su Šenginu ir ne tik tai juo, kadangi taip e, yra daroma e, dėl, dėl tų visokių pasiteisinimų, kalbant apie kovos su terorizmu kai kurios valstybės narės e, nežiūri tai rimtai, tai komisija turi tai garsiai įvardyti ir parodyti pirštu į, į tas atsakingas valstybės narės. Ir tai yra mūsų uh, na, mūsų taip pat darbas, bet tai yra labai sunku, kai nematom, kad komisija ką nors darytų. Ir atvirkščiai, iš tiesų, aš pasibaisėjau praeitą savaitę, kaip ponas Timermansas iš tiesų priklauso mano politiniai šeimai, negalėjo paaiškinti, kuo. Kuo grindžiama E, steigiama nauja Europos e, pasienio apsaugos tarnyba. Iš tiesų painiojamas terorizmas su pabėgėlių klausimu. Ir negalime nekreipti dėmesio į tai, kad iš tiesų terorizmui suteikia labai daug galimybių, tai kad yra tie didžiuliai pabėgėlių srautai, bet yra ir kit, kitų galimybių jiems ir uh, nei valstybės narės, nei komisija nekreipia į to dėmesio. ir iš tiesų čia pasitarnaujama Europos e, ekstrem, ekstremistams niekada nebus galima visiškai kontroliuoti kiekvieno mūsų išorės sienos centimetro, niekada neturėsime pakankamai e, žmonių, kad e, tai būtų galima padaryti. Ir kai tai daroma yra, tai, tai e, e daroma remiantis intuiciją, kad ir ką tai bereikštų. Tad e, klausimas labai rimtas ir komisija pirmoji turi atkreipti dėmesį Um, į tai, kaip būtų galima pradingai saugoti šiandieną, nes šiandienas iš tiesų yra uh, puikia priemonė, o ne problema. Turi būti investuojama į uh, saugius ir teisėtus kelius, kuriuos reikėtų pasiūlyti, galbūt uh, E, humanitarinės vizos galėtų būti, būtų tinkamas priemis ir toliau, nes žmonės bet kokiu atveju atvyks. Nes e, iš tiesų, netgi Portugalijoje, netgi kai ir buvo ta sienų kontrolė, daugiau negu milijonas mūsų piliečių kirto tas sienas ir vyko nelegaliai dirbti į Europą, nes norėjo geresnio gyvenimo. Nes uh, Iš tiesų, mūsų motivacija yra saugoti e, gyvybės, o būtent e, tokia situacija ir yra su, su pabėgėliais dabar ir prieglopšio prašytojais, tai jie vis tiek, jie vis tiek vyks, tai kodėlgi ne, neorganizavos e, teisėtų ir saugių kelių. Iš tiesų būtų galima užregistruoti tos žmonės ir Aš norėčiau, kad komisija kartu su parlamentu būtų priešakinėse linijose, bet aš to nematau. Iš tiesų labai daug prieštarų tarp valstybių narių ir komisija nieko nedaro, nes na, aišku. Tai pasitarnaujama kraštutiniams dešiniesiams ir, ir kairiesiams, kurie nusistatė prieš Europos Sąjungą. Nes, e, E, iš tiesų, kad sakoma, kad su pabėgėliais gali atvykti nusikaltėliai ir taip toliau, bet yra ir kitų būdų, nes iš tiesų e, reikia atimti pelną iš prekiautojų žmonėmis. Kita vertus, e, komisija visiškai nekreipia dėmesio į auksinių vizų vadinamą programą. Jeigu aš būčiau teroristinės organizacijos narė būtų labai lengva nusipirkti Europos pilietybę. Tai iš tiesų neįtikėtina, kad komisija ir toliau nekreipia tai dėmesio. Bet čia yra ryšys. Ir tą mato mūsų, mūsų piliečiai, kad turtingiesiams lengva gauti vizas, o, o, o skurdžiams sunku. Ir, ir baigdama kalbą norėčiau paminėti pabėgėlių e, reikalų e, vyriausią įgaliotinį, kuris e, sako, kad ES daro per mažai, kad iš tiesų yra nuolaužiavima tiems, kurie nori kurti ekstremistinę Europą. Ačiū. Iš tiesų kilo pasipiknio banga salėje, kur Europos komisija ir raudonosios linijos, nes čia reikia ginti e, esminius dalykus. Galime pasakyti, kad remiame komisiją, mes norim, kad būtų pasakyta valstybėm narėm, ko jos negali daryti, kur yra ribos Žinome, kad e, komisija dirba sudėtingom aplinkybėm, turi būti diplomatiška valstybės narės, e, yra vis savanaudiškesnės, bet e, kur yra tos neperžengiamos linijos, nes šiandienas byra, Europa byra, kalbame apie humanitarinės vizas, apie saugius kelius. Tai yra būtina, nes kitaip sistema neveiks, tiesiog E, byra ir e, tai turime padaryti europiečių saugumo vardan, būtent to reikia ir dėl humanitarinių priežasčių turime tai pripažinti ir komisija turi to pareikalauti, kur yra tos e, raudonosios linijos, kurių negalima peržengti, pasakykite tai ir mes jūs paremsime, bet dirbkite savo darbą. Tomašekov, atsiprašysiu Anos Gomes, bet e, e, turiu tai pasakyti. Labai gerai, kad e, atstovė iš Portugalijos kritikuoja auksinės vizas. Tikrai negalėjau to praleisti. Portugalija mums parodė tą auksinį kelią Bet kalbėkime iš esmės, tai prieiga prie duomenų bazių. Čia pritarčiau kolegai Depre ir, e, ir sakiau, Europolo e, domenų bazėse yra registruota 17 tūkstančių užsienio kovotojų, 5 tūkstančiai iš jų yra iš Belgijos, yra 5 tūkstančiai, e, kurie, kiek mums žinoma, vyko ir prisijungė prie ISIS, kuriam laikui e, jungtinėje e, karalystėje maždaug toks pat skaičius, Prancūzijoje galbūt 500 mažiau ir kalbėkime atvirai, ką per pastaruosius metus e, nuveikėme tuo klausimu. Negalime leisti, kad tas pavojus kibotų virš Šengeno, nes iš tiesų jei nesikeisime informaciją, nepasitikėsime vieni, vieni kitai savo šeimoje, tai ne, ne, nebus, pras, nebus tai prasminga. Norėjote politinio e, pareiškimo, tai štai tas e, pareiškimas ir bus čia padarytas. Pasakysiu jums e, tą patį, jeigu kalbėsime kitais metais ir jūs ir e, sakysite, kad yra domenų bazė su 20 e, tūkstančių registruotų užsienio kovotojų, nes iš tiesų Liuksemburgė yra tikrinami pasai, bet tik tai užmetama akis yra ir gražinami tie pasai. Tai, tai iš tiesų tai, rodo, kad viskas tai yra tik tai deklaratyvu ir tai nieko nepakeis, nes e, e, tarkim, jei nėra tikrinama iš esmės ar rodomas tikras dokumentas, jeigu tikrinamas teroristas, tai neprasminga yra, nes e, man šiandienas viskas, viskas yra. Tai ir judėjimo laisvė ir nieko nėra svarbiau. Štai esu iš Čekijos ir pamenu laikus, kai žiūrėjome į sieną skiriančias mus nuo Austrijos, e, Vokietijos ir savo e, vadovams, komunistams ir sakė, mes esame ne prieš sieną, už jos esame. Ir priminčiau jums Kubą. Nuvykite į Kubą ir pažiūrėkite, kaip atrodo gyvenimas už sienos kritikuojama e, e, Vengrija, visada randame atpirkimo ožį ir, ir kritikuojame. Buvau nuvykęs į kalę pasižiūrėti, kaip kas atrodo ir aišku, ir į tą šalį ir galiu kritikuoti tą situaciją, galiu kritikuoti e, sienas, neturėtume vieni kitų kritikuoti, turime remti vieni kitus, rodyti gerą praktiką, dar porą dalykų. Uh, E, humanitarinės vizos, šimtų procentų pritariu tam, kas buvo pasakyti apie tai, tačiau e, kiek tokių vizų mes galime išduoti, kiek tokių vizų vyriausybės norės išduoti. Ta, e, ta, ta, ta diskusija niekur, niekur neina niekur neveda, jau visus metus apie tai kalbame, pamenu vieną pirmųjų jūsų kalbų, kai na, pateikėte šitą pasiūlymą. pasiūlymas pateiktas e, ir, ir nieko nevyksta, tai tik tai tušti žodžiai, bet e, dirbkime konkrečiai, e, nes kitaip taip ir liksime prie tų tuščių žodžių. Nuo paskutinės pastabos susilaikysiu, nes ir taip jau labai ilgai kalbėjau. Dėkui. Dėkoju. Paskutinė mūsų kalbėtoja Barbara. Dėkui, pirmininkė. Aš sunerimusi. Labai sunerimusi, nes yra šalis, kurios atnaujina vidaus sienų kontrolę, kaip ir panaikindamos Šengeno erdvę sakoma, kad šalis gali būti išmestos iš Šengeno zonos, jei tie karštieji taškai tinkamai neveiks. Bet mane neramina ne tik ta vidaus sienų atnaujinta kontrolė, bet ir tai, kad vyriausybės valstybėse narėse priima tam tikrus sprendimus tie atrankos kriterijai, kurie naudojami, irgi neramina. Pavyzdžiui, religija ir vakarų Balkanų mm, kelyje naudojamas toksai kriterijus. Čia pritarčiau Ana Gomeš, kad valstybės narės neprisima pakankamai atsakomybės, bet komisija yra sutarčių sergėtoje ir turi ypatingą atsakomybę kurią turi prisimti ir negali užsimerkti prieš tai, kas vyksta. O poniai Koracijai Bild norėčiau padėkoti už tai, kad mane pataisė. Aš minėjau Švedijos konstitucinį teismą, sakydama, kad jis užprotestavo tas kovos priemonės, bet tai nekonstitucinis teismas o vyriausybės agentūra tą darė. kuri tikrina teisės aktų teisėtumą. Atsiprašau, kad padariau tokią klaidą, nes žinau, kad daugelėje šalių e, tą teisėtumą tikrina konstitucinis teismas. Dėkoju, kolegos. Ką galiu pasakyti? Turbūt visi kalbėję kolegos turi ne tik reikalingų techninių žinių, bet kalbėjo labai aistringai, pasinaudodami savo patirtimi. Mes vėl visus komentarus išsakėme padalinio vadovui. Ir taip pat, kaip ir per prieš tai vykusią mūsų diskusiją, siūlysiu koordinatoriam surenkti specialų posėdį skirtą e, Šengeno erdvės veikimo ataskaitai. Ir mes e, ir pagal 70 straipsnį turime formalų vaidmenį šiame procese, kurį turime atlikti. Kai kurios E, vertinimo ataskaitos pagal 70 straipsnį turi būti skelbiamos viešai. Tai noriu ir komisijos atstovo paklausti apie tą galimybę viešinti ir, kaip jau minėjau, koordinatoriams e, užklausiu koordinatorius dėl tos specialios sesijos. Aš suprantu, kad čia kalbame apie politinę dimenciją, komisijos atstovas tą paminėjo, paminėjo kaip svarbu e, politiškai viską irgi žiūrėti, bet mm, lauksiu atsakymo į klausimus. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš tikrai perdosiu politinę mm, šią žinę dėl politinio klausimo sprendimo aspekto komisijos kolegoms. Dabar atsakymai į klausimus. Naujas Šengeno vertinimo mechanizmas vizitų. Ataskaitos pateikiamos Europos parlamentui. Jos yra riboto naudojimo, jos perdodamos lybė sekretoriatui ir esame pasirengę jei reiks atskirame, atskirą susitikimą su Libė komiteto nariais organizuoti ir išsamiau tas ataskaitas išnagrinėti. Sienos. Vienas iš parlamento narių pacitavo tradicinę komisijos poziciją, kad niekas Europos Sąjungos e, teisėje nedraudžia valstybėm narėm naudoti tas e, vidaus sienas. Aišku, kad komisija už tai nepasisako, bet tai yra valstybių narių prerogatyva, kai valstybė narė tokią vidaus sieną pastato, jinai turi laikytis vis tiek neatstumimo principo ir atvykstantis migrantai turi turėti teisę kreiptis dėl priegalopščio viename iš sienos kirtimo punktų. Taigi neatstumimo principas pilnai galioja. Vidaus sienų, sienų klausimas yra dar jautresnis, nes pagal Šengeno nuostatas vidaus sieną uh, turim, turime galėti kirsti bet kur. Tai kai atnaujinamos laikinos vidaus sienų kontrolės priemonės, tai netitinka Šengeno dvasios ir Šengeno teisino. Siena tarp Slovenijos ir Austrijos. Laikinos tvoros ten pastatytos ne tam, kad apsaugotų žmonės nuo sienos skirtimo, ne tam, kad neleistų uh, kirsti sienos, o tam, kad tie, kas, kirst, kas kerta sieną, galėtų tvarkingai ją kirsti. Kitų parlamentarų mm, klausimai sakėte, kad komisija turi uh, imtis savo atsakomybės, jinai yra starčių sergėtoje, skelbti pažeidimo procedūras, tą mes ir darome, mes nagrinėjame situaciją Vengrijoje, nagrinėjame kokių priemonių Vengrija ėmėsi, nagrinėjame, ką daro ar nedaro Graikija pagal Šengeno ir prieglopščio teisės aktus. Taigi mes sekame situaciją. Bet jūs turite turėti galvoje ir tai, kad pažeidimo procedūros gali labai ilgai užtrukti. Nes jei mes galiausiai turėsime kryptis į teismą, tai visa tas užtruks. Ir komisija paraleliai imasi e, kitų veiksmų. Jis stengia prisidėti prie to, kad aky būtų teisingai gyvendinamas vietoje. Pavyzdžiui, dėl karštųjų taškų komisija pasiuntė specialistų komandas, kad padėtų vietos valdžios institucijoms ir įvairioms agentūroms konkrečiai e, įgyvendinti šiandien akį. Ir čia mes galim įvairių veiksmų imtis. Vienu metu humanitarinių vizų klausimas buvo irgi iškeltas. Aš neatsakau, ponia pirmininkė, uh, už vizų klausimus yra kolegos, kurie to užsima, bet negalima sakyti, kad komisija nieko nedaro kai kurie vadina tą humanitarinę vizą, o turime neužmiršti, kad komisija pateikė pasiūlymų dėl perkelimo, paskirstimo. Tie mm, žmonės, kurie yra, tie pabėgėliai, kurie yra paskirstomi, perskirstomi tarp valstybių narių, negauna humanitarinės vizos, bet jiem taikoma ta perskirstimo procedūra, galbūt tie skaičiai nėra labai dideli, bet čia irgi daugiau jau politinio aspekto tema. Buvo klausima dėl to laikotarpio, kada galima atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Du mėnesiai, šeši mėnesiai tokie laikotarpiai yra numatyti, kai reikia kažkokių netidėliotinių veiksmų arba kai numanoma, kad reiks tokių veiksmų. O dviejį metai gali tas laikotarpis būti taikomas išskirtiniais atvejais, kai yra rimtos problemos dėl išorės sienų teisino nuostatų gyvendinimo ir iškart nesijimama mm, reikiamų koreguojamų veiksmų. Tai tada komisija gali pasiūlyti tarybai rekomenduoti valstybėm narėm atnaujinti vidaus sienų kontrolę jei nieko nedarimas neigiamai atsilieptų Šengeno erdvės veikimui. Ir tada, pradant nuo šešių mėnesių, viso laikotarpio ilgis, kai atnaujinta vidaus sienų kontrolė, galėtų siekti dviejus metus. Policijos patikros prie vidaus sienų Taigi valstybės narės pasinaudojo tą apsauginę nuostatą ir informavo komisiją, kad atnaujino vidaus sienų kontrolę ir jos vykdo taip vadinamą policijos patikrą. Ta galima daryti teritorijoje e, netoli vidaus sienos pagal Šengeno sienų kodeksą. Ir tokiu atveju policijos patikrinimai iš esmės yra ir vidaus sienų kontrolės patikrinimai, bet čia reikia žiūrėti į kiekvieną konkretų atvejį. Toliau užsienio socialistų kovotojai, kurie buvo minėti, aš manau, kad ta diskusija turėtų vykti kartu svarstant Šengeno E, sienų kodekso mm, pakeitimų pasiūlymą. Mes nenorime, kontroliuodami ES piliečius prie išorės sienų, neleisti jam laisvai judėti. Mes tik norime mm, kovoti su terorizmu. Dėl Burgajos ir Rumunijos buvo klausima. Aš tikrai nežinau, neturiu informacijos, kad buvo padaryta pažanga šioje srityje. Netaip seniai dabartinėme kontekste net nesvarstoma yra apie Šengeno zonos išplėtimą, nes pirmiausia turime įspręsti tas problemas, kurios yra šiandien, o tada jau galėsime kalbėti apie Šengeno erdvės išplėtimą. Buvo klausimas, e, kas tikrinama e, atnaujinus vidaus sienų kontrolę ir kaip Švedija tikrina prie savo vidinių sienų. Čia noriu pasakyti jum, kad yra tie laiškai, kuriuos kiekviena valstybė narė siunčia komisijai ir parlamentui kai atnaujina vidaus sienų kontrolę. Tai tose laiškose ir viskas parašyta, kas yra kontroliuojama. Taip, ponė pirmininkė, aš manau atsakiau į visus klausimus. Gal kažką ir praleidau, bet ir aš jau labai pavargęs ir noriu atostogų. No, yeah. <laughs> Taip, juk ir jūs ir mes žmonės tai suprantama. Bet aš pirmą sakiau, kad Šengeno erdvės klausimas yra labai sudėtingas, labai platus. Ir buvo tikrai tame kontekste naudinga išgirsti tam tikras gairės. Čia pagal 8 straipsnį mums ten. 70 straipsnį mums tenka e, irgi tam tikras vaidmuo ir kartu kalbama apie Šengeno vertinimo ataskaitos, kurios turės vėl pasirodys sausio pradžioj. Kartu yra mūsų specialusis komitetas, e, kuris e, skirtas, tai yra dirbs su būtent vertinimo ataskaitomis. Tad e, iš tikrųjų norėčiau padėkoti kolegoms už e, tikrai e, klausimus, už pateiktą e, informaciją. Taip visiškai artėjant kalėdoms mes dar tebe dirbam ir mes jau esam pagarsėję, kaip tikrai daug dirbantis. Dar kartą ačiū komisijai. Mm, jūs tikrai nusipelnėte atostogų, bet kita vertus bet tikrai e, tiesiog nepriimkit labai rimtai socialistų tų visokių pastabų jų. Na ir dabar dar pranešimai. Devintas darbo atvarkės punktas - ataskaita. Tinklo ir informacijos saugumo bendro lygio ataskaita. Nuomonė yra parengta, jos e, autorius Janas Filipas Albrechtas ir suteiksiu galimybę pateikti būtent informaciją apie šią ataskaitą skirtą tinklo ir informacijos saugumui, būtent apie paskutinius trialogų susitikimus, kurių, kurių, kurie vyko e, paskutinį gruodžio 7 dieną. Albrecht. Taip, Ačiū, kad suteikėt žodį. Dabar e, taip aš šiaip jau stebėjau, kaip vyko trialogo dėrybos, būtent dėl tinklo ir informacijos saugumo. Aš parengiau nuomonę Lybe e, komiteto vardu. Labai gerai, kad dabar toji direktyva jau baigta, bet kita vertus e, darbas užtruko, ir tai buvo ne dėl parlamento neveiklumo, bet dėl valstybių narių, ypač nenoro keistis, dalytis informaciją. Tad problema ta pati, kaip ir nenoras bendradarbiauti tarp policijos tarnybų, kartu kalbant apie saugumo darbo atvarkę, tai buvo paminėta, kad nėra noro ar, ar visiško pasitikėjimo, kurio reikia tam, kad institucijos keistųsi informaciją susijusią su tinklo ir informacijos saugumu, su tikrai tokiom labai svarbiom infrastruktūrom. Bet kita vertus, vėlgi pranešėjo e, darbai tikrai labai svarbus žingsnis į priekį, užtikrinant tinklo ir informacijos saugumą. Na ir dabar dėl mūsų nusibrieštų ambicijų, tai tikrai galėsim pasiekti rezultatą, e, kurio norim ateityje. Turiu galvoje ne vien tik tai ribotas sritis, turiu galvoje kritinę svarbiausią infrastruktūrą, bet turiu galvoje saugumą susijusią su visom svarbiom uh, šios rytį naudojamom technologijom. Tad prie tų klausimų grįšim vėliau. Bet dabar jau, kaip sakiau, labai gerai, kad mes, mums pavyko sukoordinuoti požiūrį į tai, kaip būtų galima sukurti tinkamą bendrą saugumo lygį e, tinklui informacijai kritinėms infrastruktūroms. Dar tokie klausimai paminėtini kaip e, duomenų apsauga ir čia du klausimai. Uh, susiję su tuo, e, jie buvo aptarti per dėrybas. Ačiū pranešėjui ir IMKO komitetui, ačiū kartu ir valstybėms narėms, kad e, atsižvelgia į mūsų e, argumentus. Tai vėlgi duomenų apsauga, čia nes direktyva tam klausimui konkrečiai skirta. Ten būtent numatyti Tai yra išspręstas asmens duomenų apsaugos standartinis apsaugos lygis klausimas. Toliau e, vėlgi pagal turmanis direktyvą, jeigu yra tam tikrų saugumo pažeidimų, tai numatoma prievolė pateikti informaciją apie tai, pranešti apie tai. E, tai yra, jeigu nesilaikoma saugumo reikalavimų, bet kartu kartu pateikiami pranešimai, kai nesilaikoma asmens duomenų apsaugos nuostatų. Tad tas klausimas irgi išspręstas buvo per dėrybas. Tad mūsų komitetas tikrai gali būti ramus šiais klausimais. Dar paminėtinas vienas dalykas. Palyginti su komisijos pasiūlymu pirminiu variantu, dabar jau yra taisyklės numatytos skaitmeninių paslaugų mm, teikėjams. Čia dabar visi dėrybininkai per visas dėrybos e, pakopas iš tikrųjų suvokia dabar, kad reikia numatyti reikalavimų. O NIS direktyvoje yra nustatytas tam tikras bendras saugumo uh, lygis e, yra minimalaus suderinimo lygis nu, nustatytas, bet apskritai saug, saugumo bendras lygis nėra didelis, tad reikės vėl grįžti prie jo, e, peržiūrėti, nes šiame kontekste svarb, vis svarbesniu darosi skaitmeninių paslaugų teikėjai. Ir toliau datos, terminai laiko. Dabar Inko komitete sausio 14 numatyta e, priimti pranešimą, o po to tada vėliau bus paskelbta, kada plenarinėje sesijoje e, bus balsuojama. Ir po to tada jau e, įsigalios e, šio teisės akto nuostatos e, praeis 20 dienų nuo teisės akto paskelbimo oficialiame leidinyje, bet aišku, užtruks dar e, lingvistinis teksto šlifavimas, tai pažiūrėsim, kaip visą tai vyks, tai priklausys nuo to, kada tai bus svarstoma plenarinėje sesijoje. Pirmininkas, labai ačiū. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus klausimas tiek IMKO, tiek mūsų komitetui. Uh, Antai prieš porą savaičių e, buvo aptarinė, buvo numatytas tas klausimas aptarti, tačiau buvo kitų darbų, tad labai ačiū e, ponui e, Albrechtui už būtent pranešimą. Labai tikrai džiaugiuosi nuveiktų darbų, nes čia ką tik buvo paminėtos tos mums labai svarbios sritis, dėl kurių mums pavyko suderinti poziciją kartu su Imko komitetu. Jei niekas daugiau nenori kalbėti šiuo klausimu, tai dar kartą ačiū aš ataskaitą apie trialogo trialogo dėrybas ir toliau pereikim prie dešimto darbo atvarkės punkto komisijos e, ataskaita apie vadinamojo e, įvertinama padėtis susidariusi dėl abipusiškumo su tam tikromis trečiosiomis šalimis principo nesilaikymo vizų politikos srityje. Čia kalbama apie būtent abipus, abipusiškumo mechanizmo, kurio nesilaikant uh, E, tam tikrų trečiųjų šalių piliečiams e, šiaip jau sustabdomas bevizis režimas. Dabar komisijoje įvertinama, įvertin, tai yra čia vėlgi e, minėtinos tokios šalis kaip Australija, Brunėjus, Darasalamas, Kanada, Japonija ir JAV. Kai kurios tos trečiosios šalis ėmėsi žingsnių, E, tai yra mm, taikė vis dėlto vizų režimą, tuo tarpu, kai e, iš mūsų pusės galioja bevizinis režimas. Ir dabar kong, JAV kongresas aptarinėjo, aptarinėjo pakeitimus dėl bevizinio, mm, bevizinio režimo. Uh, ir, sakykime, buvo padaryti tokie pakeitimai, pagal kuriuos tam tikrų trečiųjų šalių piliečiai, tokių kaip Sirijos, Irako piliečiai ar dvigubą pilietybę turinčius piliečiai, turi gauti vizą norinti, norinti važiuoti į JAV. Tad tokia yra situacija ir pirmiausia žodis teiksiu Europos komisijai, kuri pateiks e, informacijos apie paskutinius naujausius įvykius ir po to tada bus galima atsakyti pateikti klausimus ir, ir bus e, pateikta atsakymų į tuos klausimus. Pone Belinda Paik, komisijos vardu. Labai ačiū, man labai malonu būti jūsų komitete. Paskutinį kartą komisija pateikė informacijos šiuo klausimu rugsėjo mėnesį ir dabar trečia ataskaita pasirodė, kaip jūs minėjote, ypač padėtis neramina ryšim su JAV. Tad pradėsiu nuo ataskaitos tiesiog priminsiu, kaip tas abipusiškumo mechanizmas veikia. Kas e, šešis mėnesius mes priemam, turim priimti arba e, laikiną priemonę, sustabdyti tą bevizį, bevizį įvažiavimą arba peržiūrėti situaciją. Tad dabar vis dėlto komisija e, pasiryžo nepriimti priemonių dėl vizinio režimo įvedimo. O dabar dabar iki, jeigu iki ateinančių metų balandžio 12-osios e, tas e, mechani, tai yra mechanizmas, e, tai yra mm, bus ir toliau ne, nesilaikoma to mechanizmo, tai tada komisija turės priimti tam tikrų priemonių su klausimu susijusių trečiųjų šalių atžvilgių. Ir kaip jūs sakėt, komisija priėmė tris ataskaitas dėl būtent to e, e, abipusiškumo mechanizmo, bet kita vertus valstybė, ne viena valstybė narė neprašė priimti tokios laikinos priemonės. Dabar dėl tų paminėtų šalių. Australija, e, Kroatijai ir Rumunijai dabar atšaukė būtent tranzitinių vizų, vizų reikalavimus kad dabar tas abipusiškumo mechanizmas, jo klausimas išspręstas. Brunėjus. Brunėjus e, atšaukė vizos reikalavimus Kroatijos piliečiams ir pranešė birželio 22, bet dar dabar tas reikalavimas dar iki galo neįgyvendinamas, neveikia. Mūsų išorės ryšių tarnyba, mūsų išorės delegacija irgi pateikė tokią pat informaciją. Dabar Brunėjus ne per seniausiai informavo komisiją, kad e, beviz, bevizinis režimas Kroatijos piliečiams ir Lichtensteino piliečiams prasidės nuo sausio mėnesio ateinančių metų. Tad šiuo požiūriu Brinėjus irgi jau nebekelia problemų. Kanada. Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams reikia vizų, norint įvažiuoti į Kanadą. Ir čia dabar Kanada taiko tokį kriterijų, tai yra, kai vėlgi tas migracijos tam tikrų kvotų pažeidimas ir jie operuoja e, tam tikrų procentų, procento kvotomis. Jie dabar vėlgi čia paminėtini tam tikri skaičiai žmonių vyks, vykusių, bandžiusių vykti į e, Kanadą skaičius, kuris buvo virš, viršytas. Čia vėlgi taikomas panašus mechanizmas kaip JAV Esta. Ir Kanada pranešė, kad Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams, kurie per pastaruosius dešimt metų keliavo į Kanadą ir į, į JAV, tai tada jie, jiems bus taikomas bevizinis režimas. Ir, bet vis dėlto mūsų tikslas pasiekti visišką bevizį e, režimą visiems ES piliečiams, tarp jų Rumunijos ir Bulgarijos. Bulgarijos, Rumunijos piliečiams tai nepanašu, kad iki ateinančių metų balandį bus atšauktas vizų reikalavimas. Dabar Japonija pranešė pateikė informaciją e, komisijai, kad iki 18 metų gruodžio pabaigos tam tikrom sąlygom panaikin, panaikins vizų režimą ES piliečiams kartu e, Rumunijos piliečiams. Bet dabar vėlgi numatyta nuostata dėl laikinų tam tikrų vizų. Uh, Dabar, e, norint vykti į JAV, e, Bulgar, Bulgarijos, Kipro, Kroatijos, Lenkijos ir Rumunijos piliečiams reikia vizų ir iki balandžio 24 padėtis greičiausiai nepasikeis. Tad e, čia vėlgi dabar jie, jų tas nustatytas kriterijus, tam tikras procentas, migracijos kriterijus yra paprastai aukštesnis šitų šalių atžvilgių, palyginti su kitomis. Uh, Dabar kal, kalbant, taip, įvyko tam tikrų posūkių, dabar lapkričio pabaigoje Baltieji rūmai pranešė, kad jie ketina keisti bevizio režimo programos tam tikras nuostatas dabar atsižvelgiam, vėlgi įvedami tam tikri papildomi reikalavimai, tai yra žiūrima, ar piliečiai nekeliavo į, į, ta, į tam tikras problemiškas šalis ar, ar panašiai, ar Siriją, Iraką, bet to dabar e, ketinama e, įgyvendinti tam tikrus bandomosius projektus, pagal kuriuos bus tikrinama pirštų atspaudų, e, kitų duomenų rinkimas. E, ir kartu e, numatoma pagalba e, tam tikrom šalims e, tiesiog informacijos kitais būdais tam, kad to šalis galėtų tiesiog užtikrinti sienų saugumą ir kartu geriau tikrintų prieglopšio prašytojus ir pabėgėlius. Ir dabar gruodžio pradžioj buvo pateiktas įstatymo projektas, kur e, numatyta visa eilė reikalavimų dėl pirštų atspaudų, dėl e, tam tikrų kitų e, vizos ir pasų reikalavimų, dėl pamestų ar pavoktų pasų ir panašiai. Kartu pagal tą įstatymą per, tokie asmenys, kurie per pastaruosius penkerius metus lankėsi Sirijoje, Irake, Sudane, E, jiem, jie negalės, jiems nebus taikomas e, bevizis režimas. Ir kartu, e, sakykime, tam tikri piliečiai Prancūzijos, Sirijos kilmės, tada piliečiai irgi jie, jiems irgi taikomas būtų šitas įstatymas. Komisija išreiškia mm, nuogastavimų, abejonių e, JAF administracijai, nes mm, būtent tos naujos įstatymo nuostatos neigiamai paveiktų, sakykime, verslininkus, kurie vyksta visiškai teisėtais tikslais ir jie turi dvigubą pilietybę. Yra kartu tam tikrų nuostatų, tai yra išimčių numatoma, sakykime, kariškiams, kurie mm, lankėsi tuose minėtuose penkiose problemiškose valstybėse, tačiau sunkiai bus įgyvendinamos tuos išimtis. Ir dabar mes paaiškinom iš tikrųjų tai, ką mes darėm e, savo, iš savo pusės, PNR klausimą turiu galvoje, terorizmo sienų, e, dokumentų paketus e, teisės aktų pasiūlymus skirtus kovai su radikalizavimu ir kitus teisės aktus ir e, kita, paaiškinom kitas priemonės. Tad e, mes, aišku, turėtume daugiau dėmesio skirti e, būtent užsienio kovotojams. Ir vėlgi visa, visų tų klausimų sprendimas prisidės prie geresnio bendradarbiavimo tarp mūsų ir JAV teisės saugos rytyje. Bet nepaisant mūsų pastangų per susitikimą, e, kartu mūsų komisijos narys Adamopulos buvo susitikęs su JAV e, vidaus reikalų sekretoriumi. Nepaisant mūsų visų pastangų, tas mano minėtas e, problemiškas įstatymas buvo priimtas ir komisija kartu su užsienio ryšių tarnyba dabar e, ieško ryšių su JAV vidaus reikalų e, departamentu dėl būtent to, ką tik priimto įstatymo tam tikrų įgyvendinimo, įgyvendinimo e, dalykų. Tad mm, nepanašu, kad iki ateinančių metų balandžio 24 dienos bus pasiektas tas visiškas abipusiškumo mechanizmo įgyvendinimas, kadangi situacija JAV gerokai e, su, pasidarė sudėtingesnė. Ir e, vėlgi. Tad e, vėlgi dabar čia vėliau išgirsim e, e, vėlgi kitą šito klausimo aspektą, kaip būtent tą abipusiškumo mechanizmą reikės spręsti deleguotaisiais ar įgyvendinimo aktais. Jeigu dabar bus pasirinktas deleguotųjų aktų kelias, tai e, toks aktas galės būti priimtas, jeigu per 12 mėnesių nebus pareikšta prieštaravimų. Dabar aš nemas, tiesiog nebandau spėlioti, kada, kada bus šiaip jau priimtas ar deleguotasis aktas bet aišku, mes e, gerbiam e, abipusį e, tą ketinimų memorandumą tarp komisijos tarybos ir Europos parlamento. Ačiū, Belinda. Matau, vienas kolega paprašė žodžių, panas Hala. Um, ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą. Sakėte, kad JAV ketina nebetaikyti uh, savo bevižio režimo programos asmenims turintiems dvigubą pilietybę. Ar, ar tai reiškia, kad tai bus tik tai piliečiai, kurie turi vienos iš problematiškų valstybių, kaip Irakas, Sirija, pilietybė, o ne apskritai? Taip, žinoma, tai tie piliečiai, kurie be ES valstybės pilietybės turi Irako, Irano, Sirijos, Sudano um, pilietybę. Uh, tačiau, kaip sakiau, įstatymas uh, leidžia vidaus reikalų sekretoriui įtraukti ir kitų valstybių piliečių. Tačiau kol kas tai yra tik tai tie piliečiai, kurie minėjo, kurie turi dviguoją pilietybę. Ačiū um, su uh, koordinatoriais svarstysime situaciją SEF, kad būtų įmamasi veiksmų iš mūsų pusės, tai bus padaryta per posėdį sausį, bet ačiū. Belindai iš komisijos ir einame prie kito klausimo. Na, e, manęs buvo paklausę, kuris tai klausimas, tai yra 11 e, klausimas, tai yra teisingumo teismo e, sprendimas priimtas šiuo metu Liepo 16 dieną, tai yra sprendimas byloje. Yeah kurie komisija pateikė ieškinį dėl patikslintos abipusiškos mechanizmo panaikinimo. Ir uh, Komisija kėlė e, ieškinį, patikė ieškinį teisingumo e, teismui ir siekia iš dalies panaikinti reglamentą 189.2013 dėl abipusiškumo mechanizmo. Komisija e, kvesenuoja, ar galima panaudoti deleguotusius aktus, kad būtų galima stabdyti vizų reikalavimą trečiųjų šalių piliečiams kai nėra numatytas abipusis režimas. A, ačiū. Džiaugiuosi galimybę pristatyti šitą klausimą ir džiaugiuosi galimybę kalbėti paskutiniam jūsų posėdėje. Kalbėsiu trumpai, nekartosiu visų aplinkybių. Visi pamenėme, kad prieš porą metų buvo patvirtintas tekstas dokumentas, kuris buvo išginčytas. Mūsų kolegos iš vidaus reikalų generalinio direktorato ką tik tai paminėjo, kai buvo sukurta trijų pakopo procedūra. Pačioje pradžioje, tarkim, viena trečioji šalis, kuria taikoma bevizijų režimo, bevizijos režimas, pradeda taikyti vizos reikalavimą e, valstybės narės piliečiams. Tai tuomet tuomet atitinkama priemonė pritaikoma jų piliečiams ir e, po to jų e, stabdymas e, pereina į kitą etapą, yra keičiamas priedas, yra pasakoma, kad visiems to, to šaliem piliečiam nebėra taikomas vizų, vizų reikalavimo atsisakymas ir, ir po to komisija gali siūlyti teisės aktą. Uh, ir tuomet valstybė gali būti perkelta iš, e, iš priedo, e, e, kuriam, kurioje, kuriame yra šalis išvardytos taikomas bevizis režimas ir perkeliamos į priedą, kur šalis yra, yra nurodytos, kuriam taikomas vizų režimas. Na, taigi klausimas buvo dėl, dėl stabdymo to etapo. Komisija teigia, kad tai turi būti daroma per gyvenimo aktą, ne per delegavimą. Tai ir komisijos nuomonė, naudojant e, būtent tokį kelią priedai teisę, tai būtų tiesiog techninė e, priemonė e, deleguotam aktui, kur teismas atmetė ieškinį ir turime šiek tiek daugiau informacijos apie e, visas tas aplinkybės, kaip atskiriami deleguoti ir gyvendinimo aktai. Visi žinome, kad e, na, dėja šis svarbus e, klausimas užvilkino daugelį dėrybų ir manome, kad tai iš tiesų yra kliūtis mums visose teisėkuros dėrybose Nes e, e, iš tiesų, kuo daugiau teismo paaiškinimo, to geriau e, visiems, kad būtų galima sutelkti į nuostatų esmę, o, o, ne, o ne, nešvaistyti laiką trilogose ir dėrybose, siekiant na, atskirti, kur turi būti gyvenimo aktai, kur turi būti deleguoti aktai. Ir atsakymas toks, jeigu laikinai kad iš tiesų bendrai e, stabdomas bevisis režimas e, visai šaliai, o po to keičiamas teisės aktas. E, kaip dabar yra, kai jau žinome daugiau pagal išaiškinimą, kad jeigu komisija privalo tvirtai deleguoti aktą, tai iš tiesų neturi nuožeros laisvės ir tada tai turi būti gyvenimo aktas. Uh, Ir teismas labai netikėtai ir, ir aiškiai kategoriškai atmetė ieškinį. Mes tiesą sakant net nesitikėjom, kad taip teismas pasakytų. Ir na, teismas pasakė, kad nuožiūros laisvė ar jos apimtis nėra e, aktuali, sprendžiant ar tai turi būti gyvenimo aktas ar deleguotas aktas. Vis dėlto manome, e, kad toks pareiškimas eitų pernelyg toli, nes e, žinome, kad uh, E, jeigu gyvenimo aktas nėra išsamus, galimas deleguotas aktas. Ir e, žinoma, teisinio požiūrių yra e, skirtumas, kalbant apie manevro laisvę, tačiau mes suprantame, kad jei aktas nėra išsamus, tai. Tai tuomet yra institucija, kuri turi iš, tarsi išbaigti tą teisės aktą ir čia tampa svarbi uh, na, jos manevro laisvę. Ir taip pat reikėjo dar pasiaiškinti apie tą laikinumo aspektą. Teismas sako, nesvarbu, ar yra laikinumo aspektas ar ne, pobūdis tas pats yra. Kai kalba eina apie milijonus žmonių trečiojoje šalyje, e, kurių teisinė padėtis bus pakeita, jiems tas pakeitimas reiškia lygiai tą patį, kaip ir kimtų atveju jau valstybė būtų perkelta iš, iš to gero priedo į blogą priedą. Tai, e, taigi, e, kas keičia tą e, aktą, veikia teisė kūrininko vardu ir e, tai reiškia deleguotą aktą. Kita vertus buvo galimybė įsitikinti, kad e, teismo nuomonė e, tokio stabdymo pasiekmes prilyksta visais požiūriais tokia situacija, kaip kai valstybė valstybei nebūtų taikomas bevilis režimas. Bazinio akto pakeitimas. Kadangi e, kalba ėjo apie pagrindinio akto e, keitimą, tai mums klausimas nuo pat, e, nuo pat pradžių buvo išspręstas. Dabar teismas dar kartą patvirtino po, po šitos bylos, kad niekas negali liesti teisinio akto normatyvinės dalies įgyvenimo aktu. Jeigu jau palėtė tą aktą, tai reiškia delegavimą. Tačiau, žinoma, komisija sakė, kad mes prisilietėm prie to akto, iškeitėme normatyvinį turinį ir iš tiesų, ko jūs prašėte, teismas nurodė, e, kad nesvarbu, ar tai išnaša būtų ar ne, esmė yra e, tokia, kad e, tuos menų teisinė padėtis pasikeis ir tai yra normatyvinis pakeitimas. Ir kadangi teisė kūrininkas mano, kad šis pakeitimas turi būti aiškiai nurodymas pačiame priedė, tai, tai yra deleguotas aktas. Daugelis šių dalykų yra akivaizdus, tai kodėl jie tai, e, taip e, svarbu, kad e, vėl būtų nurodyta, kad niekas negali keisti pagrindinį aktą, nebent tai daroma per delegavimą. Tai yra svarbu, kadangi kartais savo, savo dėrybose jūs uh, girdite argumentus arba vadinamosius agentus, kad jeigu pakeitimas yra nereikšmingas, uh, tai, tai galima daryti per gyvenimo aktą. Uh, Ir akivaizdu, jog taip nėra. Tai taip pat svarbu, o kadangi tai iš tiesų jau padeda gal, galutinį tašką toj pasakoj, kad, ar, kad galima laisvai rinktis tarp deleguoto akto ir gyvenimo akto. Teismas nurodė ne, ne, ne taip. Tiesiekuninkas turi manevro laisvę, nuožiūros laisvę, tačiau tai viso visuomet yra pagal sąlygas nustatytas 2090 e, ir 2021 straipsnių. Tai jeigu 290 ir 291 e, straipsnėse, tai e, iš tiesų niekuomet taip, taip ir nebuvo galima laisvai rinktis ir teismas tai dar kartą patvirtino, niekada nebuvo, nėra ir nebus. E, tai e, iš tiesų e, nuožiūros laisvė yra tas aspektas, į kurį reikia žvelgti. Laik, laikinas pobūdis čia nieko nekeičia ir, ir svarbiausia, kaip keisti aktą nustato teisėkuros institucija. Mes galime komisijos ieškinį apibendrinti taip. Taip, yra pakeitimas, yra priedas, paprašyte mūsų pakeisti priedą, tačiau ar tai turėjo būti priedė, ar klausimas nusipelnė to, kad priedas būtų keičiamas. Ir jei jų ginčas būtų, būtų patenkintas, jeigu argumentas būtų toks, į kurį būtų atsižvelgta, tai labai gaila, jeigu tai būtų atsitikę, tai iš tiesų teisėkuros institucija nebegalėtų keisti ak, akto, ar reikia keisti e, priedą, reikia jį atnaujinti ar ne. Tačiau ši teisė išsaugota ir teisėkuros institucija formuoja aktą. Uh, kai tik tai kažkas prisilečia e, prie akto, kažkas tai kitas, tai gali daryti tik tai per deleguotą aktą. Dėkui. On, on um... Labai ačiū Jums, labai ačiū už visą atliktą darbą. Ar yra kolegų, kurie nori ką pasakyti, jei ne, komisija irgi nenori, tai norėčiau padėkoti teisės tarnybai už atliktą darbą ir šio klausimo pristatymą. Kolegos, kol dar neperėjome prie kitų klausimų, jau komiteto nariams tris kart Strasbūrė linkėjau gerų švenčių. Norėčiau dar kartą palinkėti e, ir komiteto nariams, ir e, darbuotojams. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams kurių darbo laiką mes komitetas visą laik prailgina, sako pirmininkas, ir linkiu gerų kalėdų sunkiausiai parlamente dirbančiam komitetui. Taigi, kolegos, gerų kalėdų. Kitas mūsų posėdis sausio 11, pirmadienį, 15 val. Dėkui.